Okay, colleagues. Kolegos. Norėčiau pradėti posėdį ir pradėti nuo pirmininko pranešimų bei koordinatorių posėdžio sprendimų. Taigi dėl ko, e, koordinatorių posėdžio E, komitologijos sprendimo. Dėl aviacinio saugumo esame gavę skubų prašymą e, priimti skubų pankstintą sprendimą dėl aviacinio saugumo e, pagal reglamentą EU 1332. E, atsakingasis komitetas yra pateikęs e, poziciją dėl neprieštaravimo. Ir parlamento e, pirmininkas yra informuotas apie šią rekomendaciją. Koordinatoriai pritarė siūlyti komitetui pritarti taikyti neprieštaravimo e, procedūrą, e, taikant e, išlygą. Toliau yra pranešėjų skirimo klausimas. Yra įvairių komisijos darbo dokumentų interpretacinės gairės, dėl neįgaliųjų asmenų bei asmenų su ribota judėjimo galimybė. Regionų komiteto to e, dokumentas e, dėl paslaugų direktyvos įgyvendinimo, taip pat dėl pažangaus ir tvaraus augimo. E, visa tai susijęs su mūsų komitetu. Taip pat ekonomikos komiteto dokumentai dėl techninės pažangos, e, komisijos darbo dokumentas dėl EPCIP. E Visi šie e, dokumentai, dėl jų koordinatoriai rekomenduoja nesijimti jokių veiksmų Kitas darbo tvarkės klausimas e, dėl delegavimo į vizitus 2012-2013 metais. Mes konstatavome, kad dar yra likusių vietų į delegacijas 12 metų išvykoms. Ir 2013 metais komitetas prašys pritarimo siūsti keturias delegacijas po šešis narius. E, viena išvyka bus į Vašingtoną vasario pradžioje, kita išvyka bus iš, į e, Anglijos e, šiaurės vakarus. Ir koordinatoriai taip pat buvo pakviesti pateikti siūlymus dėl kitų likusių div, e, vizitų. E, iki šių metų rugsėjo mėnesio. E, kiti klausimai. E, žalieji ištrauk, iškėlė klausimą dėl pašto paslaugų e, ir buvo nutarta pateikti papildomą informaciją dėl padėties gyvendinant pašto paslaugų direktyvą. Taip pat kur e, keleivių teisų reglamentas e, buvo nutarta e, pateikti informaciją apie šio reglamento taikymą valstybėse narėse bei integruotą bilietų pardavimo sistemą. Ar turite klausimų dėl šito? Jeigu ne, tuomet E, pritarsime koordinatorių posėdžio sprendimams. Dėkoju. Kitas darbo tvarkės e, klausimas e, yra susijęs su jūrininkų mokymo ataskaitos dėrybų rezultatu. Birželio 19 dieną įvyko trialogas, dalyvaujant Kumutsako šešėliniam pranešėjui buvo sutarta dėl bendro kompromiso, kuris buvo pateiktas e, birželio 27 dieną e, ir dėl to galutinai bus sprendžiama e, rugsėjo mėnesį, vėliausiai spalio mėnesį. Norėčiau informuoti, kas tai yra per kompromisas. Kompromisinę poziciją sudaro deleguoti e, teisės aktai ir e, techniniai reikalavimai, taip pat statistiniai duomenys, e, kuriuos nutarta skelbti viešai, kaip pamenate, taryba anksčiau tam nepritarė. Taip pat informacija dėl užimtumo E, jūrų sektoriuje. E, ir buvo nutarta, e, kad statistiniai duomenys dėl užimtumo bus naudojami tik tai statistiniai analizai. Taip pat nuorodos į jūrininkystės darbo konvenciją patvirtinta 2006 metais. E, jūrininkų mokymai laikomi labai svarbiais, turint galvoje ES konkurencingumo didinimą e, ir e, nemažiau svarbus mokymas susijęs su darbo sauga ir apskritai sauga jūroje. Gerai, dabar pereisime prie balsavimo. Pradėsime nuo bendro Europos dangaus. Aš norėčiau užsidėti ausines. Ačiū pirmininkė, aš pamiršau balsavimo kortelę. Be jokios abejonės ji netrukus turėtų mane pasiekti, bet jeigu galėtumėt pasižiūrėti, į kurią pusę mano krypsta ranka, kai balsuoju, tai būtų labai gerai. Jokių problemų, sako pirmininkas. Dabar pasitikrinsime, ar viskas veikia, o kai turėsite kortelę, balsuosite kortelę. Dabar balsuokite ranką. Non ho il tesserino. E, kitas parlamentaras taip pat prisipažįsta neturys kortelės. Ponas Sasoli irgi neturi kortelės. Taigi pabandykime. Everybody voted. Kontrolinis balsavimas, pabalsavome visi. Gerai. E, ponas Kumutsakos, taip pat visi pabalsavom, balsavimas baigtas. Nėra per daug kurios nors frakcijos atstovų. Gerai. Europos bendro dangaus teisės aktų įgyvendinimas. Pone Foster, pradėsime nuo kompromisinio praneš... E, pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. Kompromisinis pakeitimas numeris 2, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, gal patikrinkime elektroniniu būdu. E, tie, kurie neturite kortelių, aiškiai balsuokite ranką. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 14 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečias kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 19. Atsiprašau, ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 19. Už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 29. Ne, atleiskite, šeštas kompromisas. Šeštas kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar 29 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 30 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 32 už, prieš, susilaikė, priimta priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 38. Lichtenberger pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 39. kas už, prieš, susilaikė, priimta. 10. kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 40 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 11 kompromisas. 11 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 50 Maisner pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta Gal patikrinkime dėl 50 pakeitimo. Balsavimą pradedame. Visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas pakeitimas. Dvyliktas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 56 pakeitimas ponios Marinesku. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 58 kas už? Prieš susilaikė priimta. 60 kas už? Prieš susilaikė priimta. 61 kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 63 už? Prieš susilaikė, priimta. 13 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 66. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 67. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 68. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 69. Už, prieš, susilaikė, priimta. Kom 14 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 73 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 74 už, prieš, susilaikė, priimta. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 77 už, prieš, susilaikė, priimta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 81 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 82 kas už, prieš, susilaikė, priimta susilaikė, atmesta. 83 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 18 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 19 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 20 už, prieš, susilaikė, priimta. 21 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Dėl AFET komiteto nuomonės. Pirmoji nuomonė. Už prieš susilaikė priimta. AFET 2. Už prieš susilaikė priimta. AFET 3. Kas už prieš susilaikė priimta. AFET 4. Kas už prieš susilaikė priimta. AFET 5. Kas už prieš susilaikė priimta. Šeštas atskiras balsavimas dėl pirmosios dalies nuo pradžios iki prašo EDA informuoti parlamentą dėl rezultatų. Dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Afet 7, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Afet 8, dviejomis dalimis. Pirmoji dalis iki E, laiku sinchronizuotų ir koordinuotų būdų. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Galutinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Ar visi pabalsavote? Vis, visi pabalsavote, balsavimas baigtas. 35 už susilaikiusių nėra, prieš e, taip pat nėra. Sveikiname ponę Foster. Dabar pereisime prie antrojo balsavimo. Okay, draft opinion on the implement. Turime nuomonės projektą dėl Europos palidovinės navigacijos sistemų dėgymo ir eksploatacijos. Kolegė Foster yra pranešėja šio klausimu. Pirmas straipsnis, pirma dalis, turime žodinį pakeitimą, pateikė ponas Liberatski. Jis, ko gero, čia ir yra salė, ar turite kas nors prieštaravimų tam žodiniam pakeitimui? Jeigu ne, tai tuomet įtraukiame jį. 34 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 35 pakeitimas. Pono Marcinkievičkas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Turime dar vieną pranešėjų žodinį pakeitimą. Jūs jį turite, ko gero, ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne. Tai tuomet dėl 36 žodinių pakeitimų balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintasis. Pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar 37 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne. Tai tuomet balsuome 37 su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 38. Pono Marcinkievič pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 39 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 8. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 8. 40 kaip priedas kas už, prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl 40. -ojo. Pradedam balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 41 pakeitimas ponios Richtenberger kas už, prieš, susilaikė patvirtinta 42 už, prieš, susilaikė, atmesta. 9 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim dėl 9, pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar keliaujame prie septintos straipsnio, žodinis pakeitimas, patikė ponas Liberatskis, kiek trečiam pakeitimui, ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui. Jeigu ne, balsuoti dėl 43 su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkim dėl, žodinio, dėl pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Visi spėjome balsuoti, baigėme. Atmesta. Tad dabar balsuosime dėl originalaus pakeitimo, 43 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 45. Kas už? Prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl 45. Pradedam balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Atmesta. 46. ponios Liutenberger pakeitimas kas už. 46. ponios Liutenberger kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 47. kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 48. kas už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim dėl 48, pradedam balsuoti. Ar visi spėjom? Baigiame balsuoti. Atmesta. Na, nepasisekė. Ką darysi? Dešimtasis pranešė pakeitimas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. Vienuoliktasis. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta. 12 už prieš susilaikė patvirtinta. 13 už prieš susilaikė patvirtinta. 49 atkrenta, 14 pranešėjo už prieš susilaikė patvirtinta. 15 už prieš susilaikė patvirtinta. 16 už prieš susilaikė, patvirtinta. 17 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 50 už, prieš, susilaikė, Pasitikrinkim dėl 50-ojo, balsuojame elektroniškai. Visi spėjome. Baigiame balsuoti. Atmesta. 51 už. Prieš. Susilaikė. EPP frakcijos klaida. Balsuokim dar kartą. Kas už? Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 52. Ponius Deveira, kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. 21 atkrenta, 22 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 53 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 54 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 55 už, prieš, susilaikė, atmesta. 56 Už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim dėl 56, pradedam balsuoti. Dar visi spėjome, baigiam balsuoti. Patvirtinta. 57 atkrenta, 58 už. Prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl 58. Pradedam balsuoti. Spėjom visi. Baigiam balsuoti. Patvirtinta ta pačia balsų dauguma kaip prieš tai. 59. Ponios tykau pakeitimas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 60. Už. Prieš susilaikė. Atmesta. 23 už. 23 už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 61 už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 24 ir 62 identiški kas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 26 už. Prieš. Susilaikė atmesta. Kompromisas A. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim dėl 28-ojo, pradedam balsuoti. Visi spėjom? Balsavimas baigtas, patvirtinta. Antrasis pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturiasdešimt pirmas buvo patvirtintas, tad dvidešimt devintas taip pat. Trisdešimtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas su žodiniu pakeitimu, jūs jį gavote, ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne. Tai tuomet balsuojame dėl trečio pakeitimo su žodiniu pakeitimu, kas už prieš, susilaikė, atmesta. Originalus dabar trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar 31-asis Vanderberger pakeitimas kas už. Prieš, susilaikė, pasitikrinkim dėl 31, pradedam balsuoti. Ar visi spėjom? Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Penktasis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Kompromisas B. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ir galutinis balsavimas. Dėl viso dokumento pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. 38 už, vienas prieš, niekas nesusilaikė, patvirtinta, sveikiname ponę Foster. Two, the two pluses as well. Okay. Next item on the agenda. Kita mūsų darbo tvarkės tema yra subjektų vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose vykdomi pirkimai. Turime du nuomonės projektus. O ne, Lichtenberger juos parengė, prašom, jums žodis, gerbiama kolegė. Ja, herzlichen Dank. Äh, ich glaube, die Frage der öffentlichen Auftragsvergabe insgesamt. Labai ačiū. Man atrodo, kad viešieji pirkimai yra labai svarbus klausimas tiek miestams, tiek savivaldybėms, ypatingai dabar. Kas tai yra? Komisija numatė, kad e, viešųjų pirkinių sektorius vykdomi pirkimai bus modernizuojami. Aš norėjau pasiūlyme keletą dalykų paminėti. Žinote, kad aš esu europinio lygmens e, reglamentavimo šalininkė. E, reikia, kad būtų tas europinio lygmo, lygio reglamentavimas, bet tik tais tada, kai įmanoma tą padaryti, reikalingas ir vietinis, ir regioninis reglamentavimas. Pavyzdžiui, viešųjų pirkimų klausimas turi, yra neatsiejamas su pačia žemiausia kaina. Žinote, kai yra kažkoks konkursas skelbiamas, apsižiūrima, kad uh, netgi iki 50 procentų būna skirtumas, kartais tik 15. Jeigu būtų priimtas reglamentavimas europinėme lygmenyje, tai e, kartais gali būti tikrai didelių nesusipratimų, e, E, reikia, manau, mano nuomonė, e, viską reglamentuoti nacionalinėme lygmenyje, nes e, valstybių sąlygos nevienodos. Kitas dalykas nebūtinai, jeigu kaina pigiausia, tai kokybė siūloma geriausia. Man atrodo, kad reikėtų kažkaip pasistengti padaryti taip, kad būtų kad konkursą laimėtų ir, pegia, ir pigiausias, ir geriausias. Bet dažnai praktikoje paaiškėja, kad kokybė geriausia būna to, kuris prašo brangiausios kainos. Labai dažnai e, vietinės ir regioninės valdžios institucijos susiduria su tokiomis problemomis. Konkursuose būna be galo daug dalykų, kurie nebūna numatyta ir kurie paskui būna tar, perkami tarsi opcija. Taigi nebūtina e, manyti, kad jeigu pigiausia, tai ir geriausia. Jeigu pigiausia, tai gali būti visai neblogai tada, kada išpildomos tam tikros numatytos konkurso sąlygos. Kaip galima numatyti tos, tas sąlygas? Man atrodo, kad daugelį Europos šalių jaučiamas didžiulis informacijos ir e, informacijos poreikis, ypatingai kalbant apie viešuosius pirkimus. Tuose konkursuose dažnai paaiškėdavo, kad būdavo įvairių aspektų, kurie tiesiog būdavo pamirštami arba jų nesilaikoma. Tai nėra bendra taisyklė, bet vis tik tais savo norus turėtumėm paremti kažkokią tai elementarią informaciją. Reikėtų paminėti dar ir tai, kad viešieji pirkimai yra aukštas politinis pilotažas. jeigu jau yra nustatomos kažkokios taisyklės irgi reikėtų išsiaiškinti, kas yra legalu, kas ne. Kitas punktas. Viešieji pirkimai savivaldybėms turėtų leisti numatyti tam tikrus specifinius kriterijus. Sakykime, transporto paslaugų srityje reik, yra numatyta e, laisva, laisvai nustatoma ribinė kaina, bet čia manyčiau, kad savivaldybės turėtų pačios spręsti. Ir reikėtų leisti įmonėms numatyti tam tikrus kriterijus, kurie skatintų gamybą, sakykime, uh, E, vienodos sąlygos priekybai arba vaikų darbo uždraudimas. Reikėtų siekti, kad tie kriterijai nebūtų ne, nelojalūs. Nereikėtų padaryti taip, kad e, konkurencija kursų rengėjai galėtų diskriminuoti, e, diskriminuoti konkursantus, nes jeigu bus tai padaryta, tai tada viešieji pirkimai jiems numatyto vaidmens tiesiog netliks. Dabar norėčiau prie kito pranešimo pereiti. Transporto sektoriuje, ypatingai pašto paslaugų sektoriuje jau turime tam tikrą nusistovėjusią reglamentaciją, sakykime, universalios paslaugos pašto e, srityje arba, arba e, viešojo transporto reglamentavimas, kur mes labai tiesiog sunkiai sureplėmis taryboje išgimdėme. Mes neturime kurti kažkokių tai konfliktinių standartų, mes turime e, numatyti e, sąlygų kūrimą jau kažkaip tai iš anksto numatyto, numatytoje su, sutartyje. Nebūtų protinga, jeigu Europos parlamentas numatytų tam tikras prievolės viešajam transportui, o po to naujas, naujus reglamentus, naujas taisyklės toje srityje, kurios būtų taikomos visur. Taigi mums reikalinga leks specialis, specialis būtent dėl tų priežasčių. Štai kiek norėjau pasakyti pradžioje ir dar keletas pastabų Aš norėjau atsižvelgti į subsidiarumo principą. Pamaniau, kad kai kurie klausimai gali e, būti lengviau sureguliuojami vienose valstybėse narėse negu kitose. Tai yra specifiniai klausimai ir dėl to komisijos tekste siūliau kai ką išbraukti. Aš manau, kad kai kurie punktai turi būti e, reglamentuojami europinėme lygmenyje, tačiau kartais taip neatsitinka sąlygos, e, ypatingai viešųjų pirkimų sąlygos būna labai įvairios, tada turėtų būti pasitelkiami regioniniai kriterijai. Jūs gavote pakeitimų pasiūlymus ir būtų labai džiugu, jeigu išgirščiau jūsų komentarus. Dar turime šiek tiek laiko. E, kiti komitetai taip pat nagrinėja šį klausimą. Manau, kad mūsiškis transporto komitetas turėtų bent jau pasirūpinti tuo, kad tas leks specialis mūsų sektoriuje, iš mūsų sektoriaus nebūtų nuleidžiamas į kitus. nes e, taigi būtų labai džiugu dabar išgirsti jūsų nuomonę. Klausimų ekonominių yra labai nemažai, juos visus reikia kelti ir kaip jau minėjau, kiek tik įmanoma pabandysiu į jūsų siūlymus atsižvelgti ir juos įtraukti į tekstą. tikiuosi, kad rudenį jau nebegirdėsime e, šitos temos, jau ji nebebus keliama ir viskas eis kaip išpypkės. Labai ačiū, ponas Macinkevič. Zamówienia publiczne są kluczowym elementem strategii Europa 2020 ze względu na tkwiący w nim potencjał dalszego. Dėkoju. Viešieji pirkimai yra labai svarbus e, strategijai 2020 tai yra indėlis į ekonominę plėtrą Europos Sąjungoje. O piešieji pirkimai kaip ekonominis fenomenas yra griežtai reglamentuojami. Todėl mes turime juos padaryti kaip galima paprastesnius ir lankstesnius. Todėl mes turime supaprastinti viską, neprarandant skaidrumo, kad šis mechanizmas padėtų siekti kitų tikslų - konkurencingumo didinimo, aplinkosauginių e, e, tikslų. Tačiau jokiais būdais ši sistema neturėtų būti pernelyg sudėtinga. Viena e, vertus galime siekti efektyvesnių viešųjų pirkimų. E, stengiantis e, pasiekti geriausios e, kainos ir geriausių rezultatų atžvilgių. Perkančios institucijos galėtų siekti įgyvendinti ir socialinius tikslus, vykdydamos viešuosius pirkimus. E, taip pat kalbant ir apie viešasias paslaugas ir transporto paslaugas. Ir aš sutinku su pranešėja, kad būtina supaprastinimas, tačiau yra e, tam tikrų išlygų. Pavyzdžiui, E, negalima neatsižvelgti į, dėrėti, į poreikį dėrėtis. Ir per pastaruosius metus įvyko šiokios tokios permainos viešųjų pirkimų įstatymuose. E, mes tengiamės e, pagerinti aplinkosauginius viešojo transporto aspektus. Esamas sutartis turėtų būti geriau apibriešta ir turėtume e, pasižiūrėti į laiko aspektus sudarant e, viešasias sutartis. Taip pat turime teikti prioritetą kai, kuriuom, kai kuriems paslaugų sektoriams, bet galbūt čia e, reikėtų e, tam tikrų išlygų ir reikėtų išplėsti šį sąrašą, e, kad įtrauktume e, neįgaliuosius Nežinau, ar tai padės mums pasiekti mūsų e, tinkslų, nes e, padėtis e, skirtingose valstybėse yra skirtinga. Daug Lenkijoje vyko viešųjų pirkimų procedūrų plėtojant infrastruktūrą. Ir dabar yra bendrovės, kurios bankrutuoja. Kodė, todėl, kad buvo e, pasirašytos e, pigiausios sutartys ir tai yra labai liūdnas e, faktas visai ekonomikai. Žinoma, e, maža kaina yra gerai, tačiau turime vadovautis ir kitais kriterijais. Dėkoju. Ja, äh, kolegė Maisner. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, leiskite padėkoti pranešėjai už pateiktą nuomonę. Trumpai tariant, galėčiau pasakyti, jog pritariu kolegijai. Be abejo, viešųjų pirkimų teisės nuostatos yra labai svarbios visai bendrosios rinkos ateičiai. Lygiai taip pat tai yra svarbu ir ES 2020 strategijai. Būtina atsižvelgti į mažų ir vidutinių įmonių padėtį. Iš tikrųjų, būtina supaprastinti taisyklės, tai yra puiku, tačiau ir kelias į pragarą yra grįstas gerais norais, tad būtina įsitikinti, kad tai, ką darome, bus naudinga, kai dėl elektronikos rinkos. Taip, ši rinka turi plėstis, dėl to nieks nesiginčia, lygiai taip pat dėl skaidrumo. Reikia daugiau skaidrumo, be abejo, kol kas jo trūksta, Ir aš manau, kad didesnis skaidrumas padėtų labiau įsitikinti, ar viešųjų pirkimų srityje ES duoda kokią nors pridėtinę vertę ar ne. Be abejo, būtina užkirsti kelią diskriminavimui, būtina, kad būtų teikiamos kokybiškos paslaugos. Tad pritariu pranešimui daugeliu atveju. O yra dalykų, kuriems negaliu pritarti. Ir tai pirmiausia yra siūlymas panaikinti tą savoką pigiausią kainą. Na, negalima sakyti, kad tai būtinai sukeltų kažkokio įvykių grandinę, kuris suktųsi tik pagal neįgiamą spiralę. Ne, nebūtinai. Yra juk ir kitų kriterijų, kurie e, yra svarbus, ne tik mažiausia kaina. Pavyzdžiui, žemutinėje Saksonijoje man tekdavo susiturti su konkursais ir e, mažiausia kaina būdavo tik vienas iš kriterijų. Taip pat būdavo kreipiamas dėmesys į kokybės kriterijus. Tad man Regisi, kad e, nereikia panaikinti mažiausios kainos savokos. Be abejo, aš pasisakau ir už kitų kriterijų pasirinkimą, adekvačiausių kriterijų pasirinkimą. Pavyzdžiui, projektų įgyvendinimo greitis taip pat yra svarbus dalykas. Kiti objektyvūs kriterijai, tokie kaip, pavyzdžiui, tvarumas, taip pat yra svarbus dalykas. Aš pasisakau už ekologinį požiūrį, kadangi tai yra svarbus dalykas būsimosioms kartoms. Tačiau manau, kad nereikia painioti skirtingų dalykų. Mes jau dabar mes kalbame apie kriterijų tam tikrą rinkinį ir mažiausia kaina yra tik vienas iš to kriterijų rinkinio elementų. Tie, kurie skelbia konkursą, turi žinoti aiškiai, ko jie nori. Ir man tai atrodo savaime suprantama, tad nežinau, ar tas kelias, kurį pasinko pranešėja, nuneikti apskritai mažiausią kainą kaip vieną iš kriterijų yra teisingas. Turbūt ne. Mūsų visuomenė senėja. Čia norėčiau tarti porą žodžių apie atskirtį. Tad yra iš tikrųjų labai svarbu atsižvelgti į įvairius slengščius ir kliūtis, e, su kuriais susidurėme visuomenėje, kad dėl subsidiarumo. Mes visi pritarėme subsidiarumo principui, tačiau ar tai yra geriausias dalykas veikti? Galėtų kilti klausimų, nes juk žinote, kad yra tokių viešųjų pirkimų, kurie turėtų būti vykdomi ES lygių. Nežinau, ar teisės aktai yra tokie skirtingi, kad tai galėtų sukliudyti renkti europinius e, konkursus. Galima dėl to kelti pačius įvairiausius klausimus. Pavyzdžiui, gal gelbėjimų paslaugų teikimui galėtų būti rengiami e, europiniai konkursai, tačiau kitais atvejais nebūtinai reikėtų remtis vien tik subsidiarumo principu. Na, o kai dėl viso kito pritariu pranešėjai, dar turiu visai lė dalykų, kurius galėčiau paminėti, tačiau pabandysiu pateikti pakeitimus ir tuo būdu pasiūlyti tai, kas man atrodo svarbu. Kolega Parkė, prašau. Äh, Dėkuoju. Bendrai paėmus, pritariu pranešėjai, kad subsidiarumas yra labai svarbus aspektas, kad viskas neturi būti sureglamentuota Europos lygmeniu, e, nes yra tam tikrų tradicijų e, ateinančių iš nacionalinių, dėl nacionalinių ypatybių. Reikia visas jas išsaugoti. Dabar e, kaip dėl to laimėjai konkursas, e, konkurso laimėjimo, kada laimi patys, e, pačią žemiausią kainą siūlantis. Galbūt reikėtų konkursą patį geriau apibrėžti, galbūt reikėtų numatyti kažkokius tai kitokius kriterijus, papildomus kriterijus. Ir konkurso kriterijai turi būti ir skaidrus, ir aiškus, kad sprendimas būtų uh, E, kad sprendimas būtų lengvai priimamas. Taigi, ar, ar pigiausiai, ar brangiausiai e, paslaugas ar, ar, ar prekė siūlančiam e, leisti laimėti. Nedažnai atsitinka taip, kad pigiausia būtinai būna geriausia. Man atrodo, kad labai svarbu supaprastinti konkurso procedūras. Labai dažnai mažos ir vidutinės įmonės, labai novatoriškos įmonės pateikia puikius E, pasiūlymus, tačiau jos negali užpildyti visų dokumentų, kuriuos verčia užpildyti tas konkursas europinėme lygmenyje. Jos neturi administracinių gebėjimų, todėl negali dalyvauti e, tose konkursuose, nesvarbu pigiausios ir brangiausios, tačiau na, reikėtų padaryti viską, kas tik tais įmanoma, kad tie konkursai būtų paprasti ir aiškus, kad mažos ir vidutinės įmonės mūsų visuomenės įmonės galėtų taip pat dalyvauti tuose konkursuose. Dar vienas klausimas dėl papildomų kriterijų, dėl laisvos, laisvo priekiavimo. Reikia vengti, kad e, būtų kuriamas papildomas dar kažkokios tai kliūtis, e, ypatingai galvoju apie neįgalius asmenis, kurie negali naudotis viešu transportu, pavyzdžiui, visą tai reikėtų nuo pat pradžių įtraukti į e, konkurso sąlygas, kad e, ir dėl, dėl to tik tais išloš ir išloš visos pusės. O šiaip aš e, bendrai tariant pritariu gairiams esančiam šiame pranešime. Labai ačiū, sako pirmininkas. On, on the, on the um... Aš taip pat turiu keletą pastabų dėl e, šio projekto. Labai svarbu, kad e, būtų užtikrintas lankstumas ir skaidrumas. Ir taip pat užtikrintas, uh, užtikrinta konkurencija E, kad mes galėtume padaryti geresnį pasirinkimą. E, per tą trumpą laiką, kurį aš esu parlamente, aš mačiau, e, kad stengiamės užtikrinti paprastumą ir lankstumą. Deja, mes ne visuomet to pasiekėme praktikoje. Taigi lankstumas ir skaidrumas. Dėl mest kriterijaus. Čia turime būti labai apdar, e, apdairus. Tai yra ekonomiškai naudingiausias ir tvarus, e, tvarus pasiūlymas. Tvarumo e, aspektas viešuosiuose pirkimuose yra labai subtilus klausimas. Ir aš manau, vieno elemento iškėlimas aukščiau kito viešųjų pirkimų procese yra labai e, pavojingas dalykas ir nemanau, kad yra tinkamas kelias. Kalbant apie standartizuotus pro, produktus ir standartizuotus proces, procesus, e, tai čia kalbama apie apie aplinkosauginius aspektus taip pat. Ir mes e, neretai į tai atsižvelgiame vykdydami viešusius pirkimus. E, ir dažnai tai tenka derinti su subsidiarumu ir nacionalinėmis, vietinėmis tradicijomis. E, todėl turime e, pasiekti, kad situacija būtų kaip galima labiau suderinta ir labiau e, harmonizuota. Subsidiarumas ir nacionalinės bei vietinės tradicijos ir jų gerbimas man yra tas pats, kas pagarba ir vietiniam verslui, vietiniams bendrovėms. Tačiau dar kartą pabrėšiu, lankstumas yra labai svarbus ir e, pasin, siekiant geresnių paslaugų mes tikrai galime pasinaudoti elektroniniu viešuoju pirkimu. Pone Alison. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Esu biudžeto kontrolės komiteto narė iš ten ir atėjau į posėdį. Todėl šiek tiek vėluoju. Ačiū poniai Lichtenberger už teisėkros akto projektą. Ten yra daug įdomių siūlymų. E, siūloma e, žvelgti ir kitus kriterijus, ne tik pigiausią siūlymą. Iki šiol toks principas vyravo vykdant viešuosius pirkimus. Tai svarbus siūlymas, Jo labiau, kad siūloma atsižvelgti tokius kriterijus kaip socialiniai, aplinkosaugos kriterijai ir visai lė kitų, siekiant, kad vienas ar kitas viešasis pirkimas padėtų kurti pridėtinę vertę, nesusijusi tik su žemiausia kaina. Būtina turėti optimaliausius kriterijus, kai dėl ES programų kur kalbam apie. E, yra praktikos, kai gavo, kai laimėjo konkursus įmonės, pavyzdžiui, Kinijos įmonės, tai yra ne ES įmonės. O paskui paaiškėjo, kad nestebuklingus e, siūlymus jos buvo pateikusios ir kad situacija kartais e, buvo artima katastrofiškai juos įgyvendinant. Pavyzdžiui, uosto statybos atveju ši padėtis pasirodė esant tikrai labai rimta. Mauritanijoje buvo statomas uostas ir susidurtas su tokia problema. Yra ir kitų pavyzdžių, kai remiamasi vien tik kainos kriterijumi. E, taip pat svarbu užtikrinti, kad būtų tinkamai taikomas skaidrumo kriterijus. Tai ypač svarbu, jo labai žinome, kad turime visą seriją neigiamų pavyzdžių šios rytyje. E, taip pat svarbu, kad būtų tinkamai suskirstyti viešųjų pirkimų kontraktai. Biudžeto kontrolės komitete mes domime šią temą. Būtina taip pat numatyti galimybę keisti siūlymus. Tai yra susiję su sutartimis tačiau pasikeitimai naudojami dažnai tam, kad e, būtų sumažintas skaidrumo. Kitas dalykas, kuris man atrodo svarbus, e, būtų susijęs su Connecting Europe priemonė. Jūs žinote, kad savo siūlyme Europos komisija e, didiesiems infrastruktūros projektams yra numačiusi tris formulės - subsidijas, finansinės priemonės ir viešuosius pirkimus. Aš paklausiau komisijos dėl viešųjų pirkimų, nes tai yra numatyta kaip Connecting Europe finansavimo viena iš priemonių ir buvo pasakyta, kad tai nebus taikoma transporto tinklams, bet tai daugiau telekomunikacijoms ir energetikos sektoriui. Aš asmeniškai manau, kad siūlymas, kurį pateikė ponia Lichtenberger, mums leidžia numatyti kitas e, pakankamai įdomias finansavimo priemonės ES lygių, tačiau skelbiant viešuosius pirkimus. Ir visą tai, kaip jau minėjau, ES lygmenių. Pone Lichtenberger mano, jog kai kurie dalykai yra grinai komp e, nacionalinės kompetencijos ryties, tačiau man atrodo, kad dalykai susiję su vidaus rinkos klausimais turėtų būti reguliuojami ES lygmenių. Tai štai, tiek būtų trumpai apie tai, kas mums rūpi labiausiai. Kolega Kuhn. <clears throat> Dėkuoju. Keletą pastabų norėčiau pasakyti dėl Lichtenberger. Ir pranešimo, jis eina teisingą linkme, iš tiesų reikalingi tie europiniai kriterijai, nepamirškime, kad 90 procentų e, konkursų vyksta statybų ir infrastruktūros srityje turime veikti visuose administraciniuose lygmenyse pagal bendrus kriterijus ir tai reiškia, kad e, ekonominis aspektas vaidina labai svarbu vaidmenį. Taip pat nereikia pamiršti, kad ateityje irgi reikės išlaikyti savo europinį specifiškumą. Kas atsitiks tam, kuris siūlo žemiausią kainą? Kai praeina konkursas, pastebima, kad buvo labai nemažai klaidų padaryta, e, nebuvo išnagrinėtas ekonominis pasiūlymas, e, ekonominis pasiūlymas yra labai svarbus. Buvo išnagrinėtas tiksliau ekonominis e, pasiūlymas, bet yra ir kitų kriterijų, kurie yra niekiek nemažiau svarbus ir tvarumas, ir kokybė ir panašiai. Taip pat reikėtų uh, nuo pat pradžio atmesti dempinginius pasiūlymus. Yra visa eilė e, procedūrų, kada pigiausia iš tikrųjų tampa brangiausia, todėl iš konkursantų juos tiesiog reikėtų iš karto automatiškai išmesti. Reikėtų taip pat apibriežti investicijų dydį. Finansinių indėlių dydis turėtų būti įvestas ir turėtų būti derinami įvairūs pasiūlymai europinėme, vietinėme ir regioninėme lygmenyje. Ponas Udžės. Ačiū pirmininkė. Keletas pastebėjimų. Mūsų koordinatorė išreiškė Alde poziciją, tačiau aš norėčiau šiek tiek išplėsti. Ta, išplėsti tą mintį e, kai kuriamis mintimis. Mes kalbame apie transportą, apie transporto paslaugas, apie pašto paslaugas. Sakykime, kad transporto ir pašto paslaugos yra laisvos. Jausime laisva veikla, kurią valdo laisva rinka, laisva iniciatyva. Būtent į tai turėtumėm atsižvelgti, šia, kalbant apie šį pranešimą ir šią mintį norėčiau, kaip tik tai sureaguodamas į pranešėjos pasisakymą, jai ir pamėtėti. Turime atkreipti dėmesį į transporto paslaugų viešasias paslaugas, tai turi būti įtraukta į pranešimą. Ta prasme, mes žinome, kad turėsime pasigilinti į kai kuriuos aspektus. Sakykime, kai kalbame apie viešuosius pirkimus arba rinką susijusios su oro uostu. Bet jeigu kalbame apie kažkokią tai paslaugą, kuri veikia iš viešųjų subsidijų, tai tada jau reikia uh, atsakingų asmenų veiklą reglamentuoti. Tam mes čia ir esame. Ir tą progą norėčiau pasakyti, kad apie tai turėtumėm labai rimtai padiskutuoti. Norėčiau visų kolegų dėmesį tai atkreipti ir e, pasakyti, kad šią temą pateiksiu kai kurių pakeitimų. Ačiū, ponas Kramer. Also wir haben ja ein paar Erfahrungen gehabt, zum Beispiel hatten ja die Polen. Dėkoju. Jau turime tam tikros patirties. Pavyzdžiui, Lenkai rengia konkursus greitkelių statybai Taip pat buvo rengiama daug konkursų, e, kai reikėjo pasiruošti Europos futbolo čempionatui. Ir buvo tokiu atveju, kai įmonės bankrutavo, kur dalyvavo konkursuose. Iš karto po konkurso faktiškai buvo bankrutavusių. Tad e, norėčiau pasakyti, kad nebūtina kartais ieškoti pačios pigiausios kainos, tačiau Kita vertus, ne visada ir brangiausias pasiūlymas yra geriausias. Nebūtinai tai turėtų nulemti. Ir manau, kad ponas Mačiu Groš kaip tik ir bando išspręsti tas problemas, pateikdamas savo komentarus. Na, matau, kad kalbėtojų sąrašas vis ilgėja. Žodis ponui Groš. Ponas Groš. Dėkoju. Pritariu tam, ką sakė kolegos. Konkursų kainų yra tik vienas vertinimo kriterijų. Negalima atmesti pigiausio siūlymo, bet tai neturi būti ir vienintelis kriterijus. Aš noriu pabrėžti du aspektus. Pirmiausia, teisėkuros aspektas. E, yra visa eilė numatytų dalykų, tokių kaip konkurenciniai kriterijai ir taip toliau ir panašiai. Yra nacionalinių nuostatų, visą seriją. Jeigu norite, uh, galima konkuruoti taip pat ir tarp atskirų valstybių įmonių, tačiau čia reikalinga rimta juridinė parama. Kokią formą be pasirinktume yra būtina palengvinti viešųjų pirkimų pačią procedūrą. Tai viena. Antras dalykas, kurį paminėčiau, būtų e, paslėptas protekcionizmas, kuris egzistuoja tam tikrose valstybėse narėse pavyzdžiui, e, dalyvauti konkursai įmonė gali, bet pageidautina kartais, kad ji būtų žinoma kitoje šalyje, kur ruošiamasi dalyvauti. Jūs, pavyzdžiui, e, esate žinomas inžinierius, tačiau nesate vieno ar, vieno ar kitų inžinierių rūmų narys tam tikroje šalyje. E, ir sakyčiau, kad tai yra rim, tokie reikalavimai yra rimtas pažeidimas, prieš kuriuos būtina kovoti. Atskiri profesiniai sektoriai bando išsaugoti savo erdvę ir aš manau, kad tai turėtų būti netoleruotini dalykai. Kaip sakė ponia Ajala Sender, aš taip pat manau, kad tiesioginiai viešieji pirkimai, vietiniai viešieji pirkimai turėtų būti vertinami pagal tam tikrus kriterijus. Viešieji pirkimai nėra rengiami pagal, e, vietiniai nėra rengiami pagal europinius kriterijus. Tiek norėjau pasakyti, kol kas ačiū. Dėkuoju, aš tik taip pats norėčiau keletą komentarų pasisakyti prieš suteikdamas žodį komisijai. Aš manau, kad vienas pagrindinių viešųjų pirkimų elementų yra skandru, skaidrumas. Ir aš galiu pateikti pavyzdžių, kaip pavyzdžiui, e, Japonijoje, kai mes Europos Sąjungoje e, perkame japoniškus traukinius, o negalime parduoti savo traukinių e, į Japoniją. Tai kodėlgi mes turėtume pirkti japoniškus traukinius? Mane tikrai labai piktina, kad Europos gamintojai e, e, stengiasi iš paskutiniųjų E, tačiau mes negalime e, laimėti e, tarptautinių kontraktų. Kita vertus, aš labai gerbiu Prancūziją. Pavyzdžiui, Prancūzijoje nėra, turbūt nepamatysite nei vieno ne Prancūzijoje pagaminto traukinio, e, autobuso ar kitos transporto priemonės. Bet e, turėtume pasiekti skaidrumo šiame procese. Aš sutinku su jumis, kad pigiausias ne visuomet yra geriausias. Turėtume e, už pinigus gauti pakankamai gerą vertę. Taip pat turėtume tai sieti su produkto kokybe. Maiklas jau minėjo. Svarbiausias, anksčiau buvo žiūrima tik tai į galutinę eilutę, o ne kas už to slypi. Ir todėl, manau, turėtume pasiekti tinkamo e, balanso. Ponas Krekun iš komisijos. Žodis jums. Jūs turbūt e, galėsite man paaiškinti, kodėl mes galime importuoti japoniškus traukinius, bet nepardavinėjame traukinių į Japoniją. Žodis jums. Dėkoju už nuomonę, dėkoju už pranešimus. Gal galėčiau tarti keletą žodžių dėl pranešimo, paskui atsakysiu su klausimo pabaigoje savo pasisakymą. Na, komisija sutinka su tuo, kad mažiausia kaina nebūtinai yra geriausias kelias nuspręsti, kas laimės konkursą, tačiau praktikoje labai sunku yra to kriterijus visiškai išvengti, nes pirkimai yra standartizuoti ir tas vadinamasis uh, e, myst kriterijus, tvaraus pasiūlymo kriterijus uh, turi būti taikomas. Mes bandėme šį kriterijų įgyvendinti kaip svarbiausia, o ne svarbiausios kainos kriterijų laikyti svarbiausiu. Ir kai tai yra. E, ir siūlome, kad tai būtų nurodoma taip pat ir techninėse konkursų specifikacijose. Ir tuo atveju būtina remtis gero valdymo principais, kad e, kontraktas būtų tinkamai gyvendintas. Tvarus konkursas būtų E, arba tvaraus e, kriterijaus taikymas būtų idealus dalykas e, siekiant išrinkti geriausią pasiūlymą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad siūlymas turi būti aplinkosaugos požiūrių, finansavimo požiūrių tvarus ir tai per, per nelyg neaiškus to kriterijaus taikymas galėtų sukelti tam tikrą juridinį nesaugumą. Į tuos dalykus atsižvelgti yra būtina, tačiau to kriterijaus apibrėžimas yra per nelyg platus, todėl gali būti šiek tiek pavojingas. Mes suprantame, kad subsidiarumas yra labai svarbus dalykas rengiant viešuosius pirkimus, sąlygos skirtingos atskirose valstybėse narėse. Tačiau mes bandome harmonizuoti tiek, kiek tai yra įmanoma. Mes norime, kad būtų užtikrintas E, skaidrumas, nes dėl jo trūkumo gali, trūk, gali būti problemų kasdienėje veikloje. Mes taip pat norime, kad atsirastų bent jau kažkoks e, pagrindas toms savokoms galtinai suformuoti ir taikyti. Mes norime, kad rinka atsivertų ir kad ekonomikos subjektai galėtų remtis visose valstybėse narėse bent jau panašiais kriterijais ir savokomis. Jeigu tų savokų nei kiek neharmonizuosime ES lygmenių, ekonomikos subjektams būtų žymiai sunkiau vykti į atskiras valstybės, siūlyti savo paslaugų ir suprasti, ko iš jų tikimasi. Būtent dėl to mes bandome tas savokas harmonizuoti. Dar viena detalė dėl pašto paslaugų ir reglamento transporto srityje. Direktyvoje yra kalbama apie pašto paslaugas ir ten nepaminėta jokių taisyklių su viešaisiais pirkimais. Ten tik minimos, minimas toks dalykas kaip kriterijai norintiems teikti pašto paslaugas. Būtent dėl to mes manome, kad nėra prieštaravimo tarp direktyvos ir reglamento ir dėl to nėra būtina įtraukti tos savokos nekenkiant tam tikroms nuostatoms. Yra numatytos specialios taisyklės susijusios su transportu ir ten jau yra padarytos reikiamos nuorodos į direktyvą, tad papildomos nuorodos tik sukomplikuotų visą reikalą. Tai yra techninis nedidelis dalykėlis, kurį norėjau paminėti. Dėl Japonijos traukinių. Na, klausimas iš ties labai svarbus ir mes suprantame, kad tokių klausimų gali kilti. Prekybos priemonė buvo tas dalykas, dėl kurio buvo deramasi Tai dėl to yra, buvo dėlėtas į PPO lygmenių Europos Sąjunga pagal mano turimą informaciją pasirinko tam tikrą projektą. Europos Sąjunga atvėrė savo rinkas, tikėdamasi, kad tą darys ir kitos valstybės. Na, nenorėčiau čia leistis į detalės, tiesiog norėčiau paminėti pačius faktus, o dabar darybos vyksta PPO siekiant, kad valstybės tos organizacijos narės traktuotų viena kitą maždaug lygiai. Dabar dėrybų metu stengiamasi šią poziciją išlygint, kad galėtų Europos ekonominiai subjektai pasiekti Japonijos rinką ir turėti ten tokią prieigą, kaip Japonijos verslininkai ir įmonės turi prieigą prie Europos Sąjungos rinkos. E, Tai yra tiesiog ta diskusija, kuri vyksta šiek tiek skirtingame forume, bet manau, kad problemos išsispręs. Dėkuoju. Kolegė Lichtenberger. Ja, einige Antworten zu aufgeworfenen Fragen möchte ich noch. Keletas atsakymų į iškeltus klausimus. E, į kitus e, klausimus atsakysiu, e, kai kalbėsime dėl pakeitimų. Nekalbame apie apie kainos e, netaikymą kaip, kaip kriterijaus. Tačiau klaidingas dalykas laikyti kainą pagrindiniu kriterijumi. Tai būtų paskata ekonominiam dempingui ir galų gale atneštų daugiau sąnaudų. O jeigu kalbame apie subpasiūlymus, subkonkursus, tai žinoma e, svarbu e, žiūrėti į pigesnį siūlymą. E, pasiūlant sutartį. E, tačiau e, pasirinkdami pigiausią kainą jūs e, neleidžiate pateikti kokybiškų prekių, kokybiškų paslaugų. Ir tai yra labai svarbu ilgalaikėje perspektyvoje. Kai pažiūrėtume į Europos teisingumo teismą, E, tai galima įvesti tokį kriterijų kaip e, sąžininga priekyba. Jūs e, suteikėte prioritetą ne tam tikru prekės ženklui, bet principui. Kaip ponas Grošės sakė, žinoma, paprastai valdžios institucijos stengiasi E, suteikti e, pirmenybę e, vienai ar kitai bendroviai ar bendrovėms taikant tam tikrus kriterijus. Tačiau mes negalime pateikti reikalavimų, kurie būtų tiksliai pritaikyti vienai bendrovė ir kelioms bendrovėms. Žinoma, tai susijęs su tvarumo e, kriterijum taip pat. Tačiau dabar keletas žodžių dėl to, ką sakė komisijos atstovas. Kai jūs sakote, kad viską labai sunku apibrėžti, tai e, geriausia to neįtraukti. Tuomet mes paprasčiausiai vėl sugrįšime prie pigiausios, prie mažiausios kainos e, kriterijaus ir susidursime su dempingu. Taip, kriterijus sunku apibriežti, tačiau e, turime stengtis į, įveikti šį sunkumą ir įveikti jį nediskriminaciniu būdu. Mes neturime teikti pirmenybės vieniems e, ar kitiems siūlytojams e, paslaugų tiekėjams e, iš pat pradžių. Taip pat kalbėjome tam tik, apie tam tikrus produktus. Ir yra pavyzdžių ne vien tik tai e, Prancūzija, E, kur e, ir šalių, ir sričių, kur mažai rasime kitose šalyse pagamintų e, produktų. Taigi tokie dalykai vis dėlto praslysta. Ir dar vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį. Kalbame apie antrinės sutartis E, tai labai sunku reglamentuoti bendroje e, viešųjų pirkimų e, tvarkoje. Mes turime pasiekti, kad mažos ir vidutinės įmonės nesusidurtų su sunkumais dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose. ir mes turime stengtis užkirsti kelią, kad nebūtų pažeistos pasiūlymų e, teikimo ar konkursų e, procedūros. O dėl tvarumo kriterijaus e, teisinio apibrieštumo. Mes net turėtume netaikyti tų kriterijų, kurių neįmanoma kiekybiškai e, apibriežti, nes tuomet e, turėtume e, atšaukti daugumą europinių atsakymų. Atsiprašau, įstatymų. Ir tai tikrai labai problemiškas klausimas nes turint galvoje šios sunkius ekonominius e, e, laikus, mes turime vis dėlto grįsti e, kelią tvariai ateičiai. Tačiau aš tikiuosi, kad šį pranešimą parems dauguma. Galutinis pranešimo pakeitimo terminas Liepos 18 diena, e, kitose komitetuose bus balsuojama e, rugsėjo mėnesį, o gruodžio mėnesį balsuojama plenarinėje sesijoje. Dabar 7-8 minučių pertraukėlė, kol sulauksime ministro. E, dabar trumpa pertraukėlė. Okay, colleagues, the next item on... Kolegos, kitas darbo tvarkės punktas keitimasis nuomonėmis su Kipro komunikacijos e, ministru pona Florencu. Sveikiname jūs atvykusius Europos parlamentą. Aš tikiuosi, kad jūs turite nemažai ką pasakyti mums e, e, ryšium su Kipro pirmininkavimu. Ir aš tikiuosi, ministrė, kad e, aviacijos konferencija, konferencijoje, kurią jūs organizuojate Kiprė spalio mėnesį parlamento uh, transporto komitetas uh, dalyvaus. Taigi, žodis Jums gerbiamas ministrė. Labadiena visiems. Ačiū pirmininkė už šiltus pasveikinimo žodžius. Pone transporto ir turizmo komiteto pirmininkė, ponai vicepirmininkai, ponios ir ponai parlamentarai. Ponios ir ponai. Man labai didelė garbė ir džiaugsmas būti su jumis šiandien Europos parlamente, kuris yra vienas iš pagrindinių ramščių ES statyboje. Čia e, demokratijos tradicijos ir vertybės yra išreiškiamos tikrai pavyzdiniu būdu. Norėčiau Jums padėkoti už tą progą čia Jums komitete pristatyti Kipro pirmininkavimo prioritetus ir tikslus transporto srityje, bei išgirsti jūsų pozicijas bei pamastymus šiais klausimais. Aš esu giliai įsitikinęs, kad tik per vaisingą dialogą per e, tarpusavę supratimą ir e, e, pasitikėjimo klimato sukūrimą galėsime kurti politiką, teisės aktus, kurti, kurie vestų prie geresnės Europos, kuri patenkintų teisėtus pilietinės visuomenės poreikius. Transporto sektorius yra ES stuburas gyvybinga ir efektyvi transporto sistema pagrįsta moderniomis ir išvystytomis infrastruktūromis, jis tiesiog būtina gyvybiškai e, Europai, tam, kad būtų ES piliečių judumo poreikis patenkintas. Tai turi prisidėti prie ES ekonomikos vystimo. Būsimasis vystimas ir palaipsniškas transeuropinių e, tinklų įdėgymas yra mums prioritetas. Šie tinklai galėtų efektyviai prisidėti prie e, ekonominės, teritorinės e, ir socialinės sanglaudos visuose ES regionuose. Būtent Tokiu būdu tarpusavio sujungimo mechanizmas Europoje Kipro, Kipro pirmininkavimo metu yra prioritetas. Praeitą savaitę Strasbūrė Europos parlamento e, sesijos metu Europos parlamento pirmininkas, Europos komisijos pirmininkas ir Kipro Respublikos prezidentas pasirašė bendrą deklaraciją E, kuri, e, per kurią pirmininkavimo metu būtų labai glaužiai bendradarbiavima ir bū, bendradarbiaujama ir būtų siekiama e, ambicingo daugiamečio finansinio plano patvirtinimo, kuris būtų skirtas darbo vietoms kurti ir kitiems dalykams. Mes ketiname bendradarbiauti konstruktyviai su Europos parlamentu ir kurti sąlygas, kad būtų pasirašytas susitarimas, atsižvelgiant į visus kitus faktorius, e, kurie įtakos daugiametinę finansinę programą. E, gairių peržiūrėjimas E, kuriant Europos transeuropinius transporto tikslų, e, tinklus, turėtų prisidėti prie to, kad mes galėsime atremti iššūkius, su kuriais susidurėme transporto srityje, bei patenkinti strategijos 2020 tikslus, pasiekti Europos 2020 tikslus. At, akcentuoti reikėtų kaip galima labiau geresnį tarpusavę sujungimą tarp įvairių transporto tinklų, ieškant geresnių e, ir gyvybingesnių sprendimų transporto srityje, kurie tenkintų tiek piliečius, tiek transporto pramonę. Šio teisės akto pasiūlymas pasiūlymo šviesoje taryba e, Danijai pirmininkaujant prieimė e, bendrą požiūrį, kuris rodo, kad valstybės narės galėjo įveikti savo nacionalinį požiūrį, e, pridėdamos, atsižvelgdamas į europinę pridedamąją vertę, kuri yra pagrindinė sudėdamoji dalis efektingo uh, efektingame ir rentabilime transporto tinkle. Mes norime labai glaudaus bendradarbiavimo su jūsų komitetu, e, kad galėtumėm pasiekti sąlygas tai, tam susitarimui pasirašyti. Naujų ir inovacinių technologijų vaidmuo yra be galo svarbus jis užima išskirtinę vietą tiek žaliojoje transporto knygoje, tiek e, Europos skaitmeninėje darbo tvarkėje. Kipro, pirm, Kipras pirmininkaudamas e, transporto ministrų neformaliame susitikime 16-18 E, Liepos Nikozijoje akcentuos skaitmeninių e, technologijų dėgymą į transporto e, vystymą. Tos iniciatyvos dėka mes tikimės, kad pabrėšime tą sanglaudą tarp dviejų pagrindinių Europos politikų, tarp transporto ir tarp uh, Ehm, skaitmenis darbo tvarkės. Vienas iš pagrindinių tikslų mūsų darbo tvarkėje bus remti būtent šią politiką, vystimą ir remti geresnį viešojo sektoriaus e, informacijos naudojimą bei geresnės, protingesnės transporto visų sektorių sistemos įdėgymą transporto sektorius turėtų prisidėti prie multimodalumo transporto srityje ir prie e, adekvataus pagrindo sukūrimo, kuris leistų e, planuoti pačiu efektyviausiu būdu keleivių pervažimą iš vienos vietos į kitą. E, rezultatai bus pristatyti pasaulinėme kongrese vyksiančiame spalį Austrijoje. Du vicepirmininkai Europos komisijos atsakingi už transportą ir už skaitmeninę e, darbo tvarkę Simkalas ir Neliklrus taip pat dalyvaus. Abiejų komitetų nariai ir TRAN ir ITRE taip pat gavo pakvietimus dalyvauti tame kongrese. Mes manome, kad parlamento atstovavimas ten yra savaime suprantamas ir būtinas ir tikimės, kad jūs pagerbsite mus savo dalyvavimu. Dėl e, kelių transporto sektoriaus Kipras pirmininkaudamas dirbs keičiant galiojančius teisės aktus susijusius su kontrolės sistemomis, su kontrolės aparat, aparatais transporto srityje. Tai yra labai e, rimtas sektorius ir jis turėtų pati, e, padidinti saugumą, padėti kovoti su sukčiavimu ir sumažinti administracinę naštą. Mes esame pasirengę su jumis bendradarbiauti ir dirbti siekiant politinio susitarimo taryboje spalio mėnesį. Tikimės, kad bendradarbiaudami su jūsų komitetu sukursime sąlygas, kurios leis su parlamentu pasirašyti susitarimą. Dėl naujos teisės akto iniciatyvos, dėl techninės motorinių e, e, ir priekabinių transporto priemonių e, kontrolės kiek žinau, turėtų komisarų kolegijos būti patvirtinti šią savaitę. E, ten turėtų būti pateikti trys teisės aktų pasiūlymai. Turėčiau Jums pranešti, kad e, Kipras pirmininkaudamas labai didelį dėmesį skirs šiai iniciatyvai. Pagal mus pasiekusią iš Europos komisijos pusės informaciją, tie pasiūlymai turėtų sustiprinti e, eismo saugumą, saugoti aplinką, e, ir užtikrinti, kad visi Europos keliais važinėjantys automobiliai, visos transporto priemonės tiksliau, būtų atitinkamai aukšto techninio lygio. Mes pateiksime e, spalio mėnesį tarpinę ataskaitą dėl šios iniciatyvos ir tikimės, kad patvirtinsime globą globalią e, poziciją e, dėl to vieno arba dviejų arba abiejų pasiūlymų gruodžio mėnesį taryboje. Mes akcentuosime e, eismo saugumą, ypač kalbant jaunimo eismo saugumą. Kipras netrukus tikisi organizuoti ketvirtą e, eismo saugumo Europinę dieną. E, tai turėtų būti padaryta 12 Liepos. Ši e, iniciatyva yra Kipro iniciatyva ir skirta daugiausiai jaunimui. Į tą dieną mes pakviesime jaunimo atstovus iš e, ES valstybių bei iš kaimininių ES e, valstybių, o taip pat kompetentingų institucijų iš valstybių narių atstovus. Mūsų tikslas yra jaunimą įtraukti į ES e, veiksmų ir, veiksmus ir tikslų siekimą, siekiant didesnio eismo saugumo ir mažinant E, eismo nelaimių aukų skaičių, kurios dėja šiandieną vis jaunėja. Dėl geležinkelio transporto, nors Kipras neturi transporto tink, e, geležinkelių tinklo, pirmininkavimo metu mes skirsime labai didžiulį dėmesį šiam sektoriui, siekiant vystyti Europos Sąjungos E, geležinkelių transporto tinklą. Danijai pirmininkaujant, e, pirmininkavo labai puikiai e, taryboje, norime padėkoti parlamentui už konstruktyvę, konstruktyvų požiūrį bei lankstumą performuluojant pirmąjį paketą, transporto paketą. Pirmininkavimo metu metu Kipras tikisi sulaukti ketvirtojo teisės aktų paketo iš Europos komisijos pusės, kurį pateiksime e, tarybai e, svarstyti pirmą kartą dėl jūrų transporto. Pirmininkaudamas Kipras norėtų susitelkti ties e, darbo ir gyvenimo sąlygomis jūroje kad jūrininko profesija būtų saugesnė ir atsakingesnė, e, atsakingesnėme socialiai jūrų transporto sektoriuje. Taigi pirmininkaudami mes labai akcentuosime ES teisės aktus. Darbo jūroje konvencijos nuostatas E, tarptautinės darbo organizacijos nuostatas dėl juosto e, valstybės ir dėl vėliavos valstybės. E, Visą tai darysime peržiūrėdami dabartinę direktyvą ir kurdami naują direktyvą, kuri numatytų atsakomybę vėliavos valstybės laivams. Tikimės, kad taryboje galėsime jau patvirtinti bendrą požiūrį spalio mėnesį. Mes ketiname dirbti šiuo klausimu labai glaudžiai bendradarbiaudami su jūsų komitetu, o taip pat su socialinių ir darbo reikalų komitetu. Nustatydami sąlygas, e, kaip galima greitesniam susitarimo pasirašymui. Šalia to, Kipras pirmininkaudamas pamėgins priimti bendrą dalinį požiūrį e, arba tarpinę ataskaitą pateikti dėl reglamento pasiūlymo, reglamento dėl e, Europos Sąjungos jūros saugumo agentūros. Mūsų pasiūlymas yra susijęs labai daugeliu aspektų su jūros tarša ir tas pasiūlymas turėtų būti pateiktas komisijos rudenį. O dabar norėčiau pakalbėti apie strateginę iniciatyvą, kurios imsis pirmininkaudamas Kipras. E, tai yra labai susijęs su jūsų komitetu ir tai yra labai svarbi tema. Turime aktyvuoti integruotą jūrinę politiką. Kipras yra jūrinė valstybė, įsikūrusi saloje, jis pripažįsta, kad e, jūros, veikla jūroje yra labai svarbi ES vystimuisi, ekonomikai ir tvariam vystimuisi. Labai reikia strateginio požiūrio e, jūros reikalų klausimais bei ES pakrančių klausimais. Šalia to integruota jūros politika ES yra labai svarbus ES politikos instrumentas, kuris prisidės prie tvaraus vystymo, prie ekonomikos atgaivinimo ir prie valstybių narių socialinės sanglaudos bei prie Europos 2020 e, tikslų siekimo. Integruota jūrų politika įeina į e, Kipro pirmininkavimo strateginius prioritetus. Šis prioritetas pasireikš tuo, kad Nikozijoje vyks neformalus susitikimas 8 spalio. E, ponas Dmitrikos Kristofijas, Kipro prezidentas, e, komisijos pirmininkas Jose Manuel Baroso ir Pone Damanaki, kompetentinga komisarė, tame susitikime dalyvaus. Susitikimo tikslas e, inte, e, reaktyvuoti e, ES jūrinę politiką. Mes pabandysime pateikti politinę demo, e, deklaraciją. Limasolio deklaracija ir tai bus pradžia naujiems veiksmams ateityje, kurie leis e, tą inovacinę politiką sėkmingai ir aktyviai įgyvendinti. Kipras taip pat į šią konferenciją pakvies parlamento atstovus ir lauks e, pasiūlymų bei rekomendacijų. Mums jos bus be galo naudingos. Dėl oro transporto sektoriaus. Oro erdvės funkcinių blokų sukūrimas yra būtinas integruojant e, Europos vieningą dangų. Ir tai taip pat yra vienas iš prioritetų Kipro pirmininkavimo metu. Pirmininkaujanti valstybė numato surenkti E, aviacijos e, viršūnių susitikimą Kipre 11 ir 12 spalio. O e, labai glaudžiai bendradarbiausime šiuo klausimu su valstybėmis narėmis bei komisija, kad galėtumėm efektyviai prisidėti prie oro erdvės funkcinių blokų įgyvendinimo bei pagerinti Europos E, bei pagerinti oro transporto kokybę, pagerinti susisiekimą ir didėjančius jo poreikius oro transporto srityje. ES oro uostų efektyvumas yra vienas iš svarbių prioritetų, ES prioritetų transporto srityje. Pirmininkaudamas Kipras pamėgins toliau pasistumėti dėrybose su parlamentu dėl uh, oro uostų paketo, kad galėtų oro uostai geriau veikti, kad mažėtų triukšmas oro uostų apylinkėse, apylinkėse ir kad oro uostai galėtų geriau išnaudoti savo pajėgumus. Dar oro transporto srityje Pirmininkaudamas Kipras nuo remdamasis tiksliau ES komisijos komunikatu taryboje pabandys patvirtinti e, e, iš, išvadas e, dėl oro transporto taryboje. Kipras pirmininkaudamas dės visas įmanomas pastangas siekdamas pažangos dėl minėtų visų teisės aktų. Mūsų pagrindinis tikslas yra gerinti bendradarbiavimą su Europos komisija ir ypatingai su Europos parlamentu. Pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai. Kipras pradeda pirmininkauti pirmą kartą Europos e, Sąjungos taryboje mes puikiai suprantame, kokia didžiulė atsakomybė mums tenka, e, kokie sunkumai mūsų laukia. Mes, turim, mes tikimės dirbti išmintingai, kukliai, skaidriai ir objektyviai, kad galėtumėm savo kuklų indėlį įnešti į visų mūsų dedamas didžiulės pastangas, kuriant geresnę Europą. Tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas su jumis pirmininkaujant Kiprui bus puikus ir esu jūsų paslaugoms, siekiant išspręsti visas galimas, galinčias kilti problemas bei siekiant mūsų užsibrieštų ambicingų tikslų, skatinti tvarų vystimą ir inovacijas transporto srityje Europoje. Ačiū už tai, kad suteikėte man progą pristatyti Kipro pirmininkavimo prioritetus bei tikslus. Esu pasirengęs išklausyti jūsų pozicijų bei kiek galėsiu atsakyti į visus jūsų klausimus. Ačiū. Minister, Dėkoju ministrė už jūsų įžanginę kalbą. Visų pirmiausia, e, pradėsime nuo koordinatorių, vėliau pone Tikau ir Kumutsakau. Visų pirmiausia, ponas Groš, EPP frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Ačiū ministrė už jūsų pasisakymą, už e, jūsų e, komentarus. Kalbant apie efektyvumą, apie veiksmingumą, tai yra ypatingai svarbu mažosios valstybėse. E, dauguma e, pirmininkaujančių valstybių kalba panašiai, tai tapo kaip priedainių. Ir aš norėčiau išgirsti konkrečiau, kokių tolesnių žingsnių ketinatės e, imtis e, e, skatinsančių saugumą. Taip pat klausimas yra dėl įstatymų patikimumo leidžiamų tarybos komisijos ir parlamento. Gal jūs galėsite pasakyti savo kolegoms, kad e, mes e, linkime jums ko geriausias e, kloties Ir aš tikrai norėčiau palinkėti jums e, sėkmės įgyvendinant funkcinius oro erdvės blokus. E, mūsų laukia labai intensyvus laikotarpis, e, susidurime su nemažai problemų kelių transporte, jūrų transporte. Tačiau turime, perdami tas problemas, nepamiršti ir socialinių aspektų. E, priminsiu, kad mes esame parlamente e, ir sprendžiame ne tik techninius e, klausimus, kaip pavyzdžiui, tachografų klausimus, bet ir kitus. Nes mes ne tik norime pagerinti kelių transportą Europoje, mes norime, kad būtų užtikrintas didesnis saugumas keliuose, taip pat užtikrinti socialiniai e, veiksniai. Jau yra pasiektas, pasiekta tam tikra pažanga, mažėja aukų keliuose skaičius, e, tačiau norėtųsi išgirsti iš jūsų konkretesnių E, veiksmų siūlymų. Ne tik, e, kad yra svarbu kažką tai daryti, bet ką jūs ketinate daryti konkrečiai. Ir taip pat įdomu būtų išgirsti apie transeuropinius tinklus finansavimo požiūrių. Ir mano labai paprastas klausimas būtų e, transeuropinių tinklų gairės Ar jūs tęsite šį darbą, kaip siūlo komisija, po pirmojo nuomonių e, keitimosi ir galiausiai e, Europos sujungimo priemonė. Tai yra labai nauja priemonė. Ar toliau žengsite numatyta linkme šioje srityje. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė ministrė, už jūsų įžanginę kalbą. Manau, kad mums pateikti siūlymai yra labai įdomus. Yra tie klausimai, prie kurių teks nemažai padirbėti. Tai yra tie klausimai, kurie turėtų įgyvendinti praktikoje. Ir čia pirmiausia galvoju apie bendro Europos dangaus iniciatyvą. Reikėtų, kad oro erdvės funkciniai blokai tikrai būtų įgyvendinti nuo gruodžio mėnesio. Mes žinome, kad Ne visur yra pasiekta tos pačios pažangos, tačiau kad būtų galima įtvirtinti pasitikėjimą tarybą, yra būtina, kad būtų prisimti reikimi įsipareigojimai, kad sprendimai būtų perkelti į nacionalinės valstybių narių teisės nuostatas. Mančiau, kad bendro dangaus iniciatyva uh, bus naudingas dalykas aplinkosaugai, tai užtikrins geriau keleivių teisės, uh, Jeigu nepavyks nuveikti darbų numatytų metų pabaigos, tai tuomet e, kils problemų. Manyčiau, kad jūs turite numatyti labiau saistančias priemonės. Ir aš norėčiau paklausti, ar esate pasirengęs pasirinkti reikiamas priemonės, kad pagaliau būtų gyveninta tai, kas buvo nuspręsta. Teisėkuros rytis. Čia kalbama apie e, įvairius teisėkuros paketus, kai kurie iš jų visai jau į pabaigą norime kad susitartume visi dėl skaitmeninių e, tachografų. Tai padeda spręsti techninės problemas, tai, tačiau kita vertus tai yra labai svarbus klausimas kelių transportui. Naujos technologijos padėtų geriau kontroliuoti kelių transportą. Būtų galima ne tik užtikrinti geresnės socialinės sąlygas, bet ir užtikrinti tolygią konkurenciją, nes kai kam pavyksta sukčiaujant nesilaikyti e, tų numatytų nuostatų, o tai iškraipo konkurenciją. Kitas mums svarbus klausimas yra transeuropiniai transporto tinklai ir nauja kelių transporto kartografija. Taip pat sąlygos, kurias mes turėtume susijęti su Europos pagalba. Tačiau neužmirškime, kokio masto turėtų būti ta Europos pagalba. Tad mano klausimas būtų toks. Ar jau diskutavote su savo kolegomis dėl transeuropinių transporto tinklų biudžeto aspektų? Būtų negerai, jeigu čia būtų bandoma sukurti oro transporto kartografiją ir tas tinklas būtų platus, tačiau jeigu nebūtų numatyta reikiamo finansavimo įgyvendinti tam projektui, tai kartografijai būtų negerai. Tad aš tikiuosi, kad vidutinio laikotarpio, programavimo laikotarpio bus numatyta e, reikiamai lėšų, kad būtų galima įgyvendinti e, Connecting Europe priemonę ką ketinate daryti, kad taryba apskritai numatytų pakankamai lėšų transporto tinklų problemų spręsti. Na ir dar vienas klausimas. E, jūrų saugos agentūra. Taryboje šiuo klausimu praktiškai nediskutuojama. Aš manau, kad lapkričio mėnesį jūs turėtumėte formalizuoti šį klausimą. Ir manau, kad EMSA klausimų bus pasiekta pažangos. Norėčiau su jumis pasimatyti dar ir lapkričio mėnesį. Tai būtų tikrai įdomus susitikimas. Jeigu leistumėte, dar žodelis esame pasirenkę bendratarbiauti su jumis ir Senkimės, senksimės, kad mūsų betarbiavimo ryšiai būtų vaisingi. Pone Maisner, dėkoju, pone pirmininkė. Ačiū, pone ministrė. Aš čia sėdžiu, rožinių švarku apsirengusi. Dėkui, kad pristatėte savo prioritetus. Jūsų prioritetai įkvepia pasitikėjimą. Man yra tekę buvoti Kipre, esu susikusi su daugeliu vyriausybės narių, malonu ir jūs čia šiandien matyti Europos parlamente. Manau, kad visi pritars jums, kad yra labai svarbu atsižvelgti į daugiametę finansinę programą. Jis vadins esminį vaidmenį įgyvendinant priemonę Connecting Europe. Mums reikia šio mechanizmo, neužtenka turėti tik gairias ir sprendimus dėl tarp transeuropinių Europos tinklų, to nepakanka. Mums taip pat reikia tinkamai gyveninti ir keleivių teisės. Būtent dėl to noriu pasakyti, kad mes šio klausimu nenusileisime. Kai, kas, kai kurios šalis bando taupyti keleivių teisų klausimų, bet mes nenorime, kad taip įvyktų. Dabar ir kitą metą vyks uh, bandomieji projektai susiję su mūsų aptariamų klausimų. Aš manau, kad yra labai svarbu pabrėžti Europos komisijoje, parlamente ir taryboje, kad e, turi būti rengiami tokie projektai, kurie leistų Europos investicijų bankų investuoti į tuos projektus. Ypač kalbant apie pagrindų didžiuosius projektus. Inovacijos yra reikalingas dalykas, ypač transporto sektoriuje, nes išmanusis transportas gali suteikti daugiau saugumo keliuose ir gali padėti sumažinti transporto kamščius, kurie kenkia aplinkai. Skaitmeninio tachografo klausimą jūs taip pat minėjote. Tai turėtų padėti atnešti naujų elementų į kelių transporto valdymą. Reikėtų, kad mažos ir vidutinės įmonės nepatirtų dėl to papildomos naštos. Dėrybų metu matysime, kaip mes galime sudaryti sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms, e, užtikrinti prieigą prie tų visų išmaniųjų tinklų. Mm, kol kas jos tokios galimybės neturi, nes tai yra brangus malonumas. Kai dėl oro erdvės funkcinių blokų, manau, kad iki metų pabaigos rezultatų vargu ar bus pasiekta. Žinau, kad diskutuojant apie tos funkcinius blokus, Europoje tebelieka blokavimo. Prancūzija ir Vokietija reiškia tokį blokavimą aš pabandysiu paveikti Vokietijos vyriausybę, paaiškinama, kad jeigu mes turisi, turėsime tik tušę keutą vietoj tikros bendros e, oro erdvės Europoje, nieko gero nepasieksime, mūsų piliečiams tai nepasitarnaus. Ir paskutinis dalykas, kuris man reikės yra labai svarbus, yra jūrų transportas. Jūs kalbėjote apie jūrininkų darbo sąlygas. Aš manau, kad iš tikrųjų reikia padaryti viską, kad jūreivio profesija būtų patraukli jauniems žmonėms, nes nebėr, ne, pritrūksime jaunų žmonių, kurie pakeis senąją jūrininkų kartą. E, taip pat svarbu numatyti naujas užduotis jūrų saugos agentūrai. Džiaugiuosi, kad jūs esate iš jūrinės valstybės, jūs norite vystyti integruotą jūrų politiką ir aš manau, kad tai yra esminis dalykas. Mes galėsime tam pritarti. Kol kas šiai temai skiriama, mano supratimu, nepakankamai dėmesio. Aš manau, kad efektyviau panaudoti turimus resursus jau šiandien ir ateityje bus esminis dalykas. Ir e, norėčiau pamatyti jūs parlamente po kurio laiko. Ačiū žaliųjų frakcijos vardu, ponas Kramer. Ponas e, Kramer žaliųjų vardu. Norėčiau palinkėti Jums kuo geriausios sėkmės pirmą kartą pirmininkaujant taryboje. Pirmą kar, pirmas kartas visada gana sunkus, todėl esame pasirengę su Jumis bendradarbiauti. Jūs keletą punktų paminėjote. Visų pirma, transeuropiniai tinklai. Turime geležinkelių tinklą 30-40 metų kūrėme bendrą geležinkelių erdvę, tačiau e, tai tarsi grujero sūris skilėtas e, būtent tose vietose, kur yra, eina valstybių sienos. Ar e, mano klausimas būtų toks, ar jūs esate pasirengę įsipareigoti, kad būtų ne tik tais dideli projektai, bet ir e, pasienio projektai finansuojami tarp Berlyno ir Štetino. 30 km reikia pertvarkyti, tačiau nėra pinigų. E, ten, kur ir kainuoja milijardus, e, taip tada pinigų atsiranda. Aš manyčiau, kad vis tik tais reikėtų atsižvelgti ir į tuos tas zonas, kurios yra pasienyje ir, tas, ir ten taip pat finansuoti. Toliau saugumas kelyje. Žinote, kad daugelis jaunolių e, kelyje praranda gyvybę. Didžioji dauguma pasisako, e, kad miestuose greitis turi būti rimondimas iki 30 km per valandą. E, žinome, kad ten, kur sumažinome iki 50 km per valandą, tai mistingumas sumažėjo 85 procentais. Bet ar jūs, ar jūs manote, kad e, e, gyvenamosiose zonose reikėtų tą greitį sumažinti? Žinoma, miestas pas gali pasirinkti, kur yra tos rezidencinės zonos. Dėl geležinkelio par, e, paketo komisija man sako, kad pateiks ataskaitą, bet aš esu uh, gana skeptiškai nusiteikęs ir manau, kad e, jūsų pirmininkavimo metu šitas klausimas kaip visada liks neišspręstas. Tačiau lieku optimistas ir tikiuosi, kad komisija galėsite įtikinti, jog ji pateiktų ataskaitą e, geležinkelių transporto sityje. Jūrų transportas ir jūrininkų rengimas bei valstybių e, vėliavos klausimas laivuose. Jūs kalbėjote apie jūrų saugumą, tačiau negirdėjau, kad būtumėte kalbėjęs apie emisijų klausimą jūros transporte. E, emisijos e, yra labai svarbus dalykas, e, jos labai gali įtakoti klimato kaitą ir jas reikia visokiojopai mažinti. Laivai netgi daugiau teršia E, uostarieščius negu, oro, e, negu kelių transportas. Taigi, ar jūs esate pasirengęs kažkokiu tai būdu mažinti laivų emisijas? E, oro transportas. Nepamirškime, kad kiekvienais metais iš vartotojų kišenės oro e, uosto kompanijoms nubyra 30 milijardų eurų vien dėl to, kad jos nori e, geriau finansuoti savo perkamą kurą. Dabar yra e, labai nelygios sąlygos oro transporto sitie, reikėtų kaip nors su tuo baigti. Dėl subsidijų E, oro transporto sityse. Ar manote, kad tą reikia tęsti toliau? Aš nemanau, kad Europoje tai taptų bendra taisyklė. Taigi, e, ir šiaip uždaviau Jums daug klausimų ir linkiu ko geriausios sėkmės pirmininkaujant. Much, Chairman. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ministrė. Labai smagu Jūs matyti mūsų e, posėdėje. Visų pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už įžanginės pastabas. E, jūs tikrai e, numatote neblogą darbą ir prioritetus svarbiausiose srityse. E, labai smagu matyti, kad jūs teikite daug dėmesio Europoje sujungiančiai priemoniai, ypač turint galvoje, kad jūs esate iš salos, nes aš pati esu iš salos ir mums tai yra mm, labai svarbu. Taip pat sveikinu tai faktą, kad jūs kartu su komisarais ir mūsų pirmininkų, taip pat IMKO komiteto pirmininkų lankysitės pasaulinėme forume dėl pažangių transporto sistemų. Ir manau, jūs esate pasirengę išsijuos dirbti, kad pasijūstų jūsų pirmininkavimo rezultatai. E, Jūrinį, jūrų sektorija e, labai sveikinu jūsų e, pasisakymus, nors mes kartais vadinami neužimtumo komitetu, kadangi netiek daug dėmesio skiriame užimtumo ir socialiniams klausimams, tačiau žinome, e, kad jūrų sektorija taip pat turi būti atitinkamas lankstumas ir e, imtasi atsakomybė socialinė prasme. Todėl e, mes Aš norėčiau e, paprašyti jūsų, e, kad jūs e, nepamirštumėte tų svarbių socialinių aspektų susijusių su darbuotojais jūrininkais iš trečiųjų šalių. Ir Manau, kad susitikimas Kiprė numatytas spalio mėnesį bus e, tikrai naudingas ir mes lauksime informacijos iš to susitikimo. E, mes e, žinome, kad yra problemų susijusių su technologijomis. So far, I think that needs to be looked into. Uh, Um, Kas dėl aviacijos sektoriaus yra e, dvi srytis e, ir manau, kad labai puiku, kad jūs paminėjote, e, e, tai e, yra e, triukšmo direktyvos ir e, laiko tarpsnių paskirstimo e, direktyvos peržiūrėjimas. E, mūsų požiūrių E, reikalingas didelis e, lankstumas ir skaidrumas e, šiuose E, srityse ir nereikia pamiršti, kad esame pasaulio e, rinkos veikėjai. Ir galiausiai, pirmininkė, jei leiskite, aš norėčiau paminėti bendrą Europos dangų. Aš parengiau pranešimą šią temą ir aš norėčiau, kad šis komitetas e, pasitarnautų kaip iniciatorius paskatinant šį projektą ir Danija, ir Junktinė karalystė, ir Šiaurės Skandinavija susitarė dėl funkcinių oro erdvės e, blokų. Ir visos valstybės prieš dešimt metų e, pasirašė, e, pas, pareiškė pasiryžimą dalyvaujant įgyvendinant bendrą Europos dangaus teisinį paketą E, ir mes turime naudoti naujausias technologijas, kurias galime parduoti e, ir vėlgi neturėtume pamiršti globalios konkurencijos ir galutinio vartotojo. Taigi šis teisės aktų paketas yra tikrai milžinas. Ir aš tikiuosi, e, kad Europos vadovų taryboje spalio mėnesį šie klausimai susilauks atitinkamo dėmesio ir visi, e, kurie dalyvavo rengiant e, šį e, pranešimą, susilaukė didelės paramos iš mūsų komiteto pusės balsuojant šį rytą. Dėkoju Jums. Dėkoju, šeši kolegos nori dar kalbėti, dvi minutės kiekvienam ministrui dar paliksime 15 minučių apibendrinimų. Tad kiekvienam dvi minutės klausinčiam ponui Kok žodis. Prašau. Dėkoju, ponė ministrė. Jūsų siūlymai labai plačiai apimantis. Kelių transporto saugumas yra, sakėte, jums prioritetas. Man taip pat. Čiaugiuosi tai girdėdamas. Jūs žinote, kad kolegos ir aš pats pastarusius dešimt metų pateikėme labai nemažai pasiūlymų. Jūs sakėte, kad norėjote, kad bendrose pastangose tvirtinant kelių saugumą dalyvautų jauni žmonės. Be abejo, jie pažeidžiamiausi dažnai kelių transporto srityje. Ką konkrečiai darysime? Kalbėjote apie skaitmeninį tachigrafą, tachografą. E, kas bus konkrečiai daroma šioje srityje? Man trūksta nuorodų dėl taisyklių tarp nelaimingo kelių eismo įvykių ir e, pagalbos e, suteikimo. Reikėtų, kad e-call sistema, automatinė skambučio sistema būtų e, klausimas keliamas taryboje. Aš apie tai kalbėjau su automobilių gamintojais ir mm, jie pasiruošti atsižvelgti. Pone Tikau, dėkoju, pone pirmininkė. Pone ministrė, džiaugiuosi, kad paminėjote skaitmeninio takografo klausimą ir kad sakėte, jog jums tai yra prioritetas. Rytoj vyks pirmas sustikimas tarp šešėlinių pranešėjų ir pirmininkaujančio Kipro atstovų. Norėčiau paklausti, koks yra darbų grafikas numatytas šios rytyje. Dėkuoju. Ponas Kumutsakus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, sveiki atvykę parlamentą, ačiū už pateiktą išsame informaciją apie šią ambicingą programą. Norėčiau išsakyti bendrą pastabą. Džiaugiuosi tuo, kad jūsų programą įkvėpė tokia savoka kaip pridėtinė ES vertė, o ne tik kažkokios nacionalinės nuostatos. Aš manau, kad tai yra puikus dalykas, puikus požiūris, kad pirmininkavimas vyktų sėkmingai. Jūs savo pasisakymę dėl vieno iš ambicingiausių ES projektų minėjote transeuropinius transporto tinklus. Aš esu pranešėjęs šio klausimu. Gairės yra tiesiogiai susijęto su Connecting Europe priemonės nuostatomis. Visa tai yra taip pat tiesiogiai susiję su diskusijomis dėl biudžeto, dėl daugiametės finansinės programos. Jūsų kolegos ir jūs pats turite daryti viską, kad transporto vaidmuo nebūtų užmirštas diskutuojant dėl daugiametinės finansinės programos Čia lėšos reikalingos plėtoti tarp e, transeuropinę. Mums tai reikalinga, kad būtų galima pasiūlyti konkrečius projektus. Mums reikia tų lėšų, kad tie projektai galėtų būti sėkmingai gyveninti. Kai dėl jūrų transporto, jūs žinote, kad čia mes esame sukūrę e, grupę e, spaudimo, tai yra nedidelė lobistinė grupė ir Tai turėtų padėti jums įgyvendinti jūrų politiką Europos Sąjungoje. Mes esame pasirengę jums suteikti savo paramą. Nesiniai buvo priimta rezoliucija plenarinėme posėdėje parlamente ir ta, ta, ta, ta grupė domisi e, jūrų klausimų. Domimasi taip pat ir piratavimo jūroje klausimų. Keliami Klausime, kaip užkirsti tam kelią, ką ketinate daryti. Pone ministrė, pone tarybos pirmininkė, tai yra svarbus e, jums laikas, e, bendradarbiaukite su institucijomis ir mes jums padėsime. Ačiū. Ponas Debaker, dėkoju. Mes taip pat jums linkime gero vėjo. Kiprui pirmininkaučiam Europos Sąjungoje, ketiname jūs remti. Jūs kalbėjote apie europinius tinkslus ir E, kalbėjote taip pat apie Connecting Europe priemonę. Daugiametė finansinė programa, dėl jos dar bus tariamasi. Tačiau dar lieka daug dalykų, dėl kurių teks susitarti. Pavyzdžiui, alternatyvus finansavimas ir įsipareigojimai susijęs su projektais. Ne visi laikosi būtent tokios vizijos. Ką manote apie bandomųjų projektų laikotarpį, kuris netrukus prasidės? Na ir galiausiai 10 milijardų eurų skirimas priemonė Connecting Europe ir transeuropiniams transporto tinklams. Taryba čia irgi ne, visa, ne visais klausimais sutarė. Kaip manote, veiksite, kad jums pavyktų pasiekti sutarimo ir kad būtų didesnis dėmesys skiriamas transeuropiniams transporto tinklams? Dar vienas klausimas. Jūs žinote, kad auditorų netrukus paskelbs pranešimą dėl ES lėšų, sanglaudos lėšų naudojimo, nes regis ne visur tos lėšos yra naudojamos teisingai. E, norėčiau paklausti, kokias išvadas jūs iš to padarėte ir ar yra e, kažkas, kas panaudoja pinigus geriau negu kiti. Ir galiausiai jūrų uostai. Norėčiau paklausti, ką manote. Ar turite informacijos dėl Limasolio pareiškimo, kas ten bus e, daroma, kas bus ten sakoma. Ačiū. Pone Ajala Sender. Ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau kartu su visais kolegomis įsitraukti į bendrą chorą ir padėkoti už tas pastangas, kurias ketinate įdėti. Uh, sprendžiant ES transporto ir mobilumo klausimus. Kalbant apie e, sujungimo mechanizmą Europoje, tai aš esu pranešimo bendraautorė. E, žinau, su kokiais sunkumais mes susidurėme, žinau, kad e, vyksta lygiai grečiai dėrybos. Mūsų tikslas e, yra. Ir pagerinti situaciją. Visų pirma, mes turėtumėm gauti 10 milijonų iš sanglaudos fondų. Ir dar norėčiau Jums užduoti porą klausimų. Ką manote dėl sujungimo mechanizmo Europoje? E, dėl jo vaidmens sanglaudos srityje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad turime labai nemažai projektų, jiems reikia finansavimo, e, energetiniai, komunikacijai frakcijų e, klausimai turi būti sprendžiami, bet čia tiek Europos parlamente, tiek kitur pasigirsta vis daugiau ir daugiau balsų, kad valstybių, e, valstybės pačios įmonės, tiksliau pačios, turi galvoti, kaip gauti pinigų. Tad aš norėčiau paklausti, kaip jūs e, galvojate, ką jūs galvojate finansavimo klausimu, kaip išsimušti tą aukščiausią finansavimą, maksimalų finansavimą. Dėl tarybos Ehm, mes manome, kad tą polėkį reikėtų stabdyti, o parlamente mes norėtumėm uh, E, kaip tik tais viską pakelti, kaip galima labiau, europinį lygį. Ir dar norėčiau paklausti dėl sužeistųjų apibrėžimo. Kaip žinote, čia kalbame apie aukas, reikėtų kažkaip juos galbūt e, apibrėžti plačiau. Ponas Denelis. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministras, sveikas atvykęs į mūsų komitetą. E, iš visos širties norėtume palinkėti jums e, sėkmės pirmininkaujant. E, ir aš paprastai sakau, kad bet kas, kuris gyvenęs yra saloje, kitaip mato problemas, ypač E, problemas susijusi su bet kokia transporto rūšimi. Ir aš manau, kad iš jūsų e, pristatymo tai aiškiai buvo matyti. Taigi mes tikrai tikime, kad jūs e, kovosite įgyvendindami visus klausimus susijus su transportu. O integruota jūrų politika, aš manau, yra labai užmojinga politika susidurianti su daugeliu sunkumu, dabar matome vilties prošvaistą ir aš manau, kad tai yra pasiektina per jūsų pirmininkavimą. Prieš pat jums ateinant į mūsų komitetą mes e, balsavome dėl ponios Foster pranešimo dėl bendro Europės, Europos dangaus e, teisės aktų paketo. Ir norėčiau pasakyti, kad jums pirmininkauja turėsite galimybę įtikinti savo e, kolegas, e, kad nėra būtinybės žaisti slėpinės priimant įstatymus. E, ir bandysite įtikinti juos paremti Cesar projektą kadangi tai yra tikrai labai užmojinga programa. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas ir ypač mūsų e, komitetas e, bus pagrindinis jūsų sąjungininkas įgyvendinant visus e, užmojingus įsipareigojimus. Dėkoju, ponas Demeli, Dabar, e, ponas ministrė, galėtumėte atsakyti į keletą e, klausimų ir e, pastabų. Jums duosime 15 minučių. Žodis jums, gerbiamas ministrė. Aš Pasistengsiu sugrupuoti jūsų pastabas e, į grupės ir atsakyti į grupės, grupės tų klausimų ir pastabų ir stengsiuosi e, kalbėti trumpai. Pradėsiu nuo funkcinio oro erdvės blokų. Kadangi kiek supratau, E, iš jūsų pasisakymų. Tai be Interconnecting Europe priemonės e, funkciniai oro erdvės blokai yra vienas ir e, svarbiausių kliučių, kuriant bendrą Europos dangų. Ir kaip žinote, yra numatyti laiko terminai, tai yra e, gruodžio pabaiga šiais metais, kuomet funkciniai oro erdvės blokai turėtų jau egzistuoti. Ir, e, kaip žinote, Kiprė praeitą savaitę lankėsi e, funkcinio oro erdvės blokų koordinatorius. Ir mes aptarėme šį klausimą kartu su komisaru Kalas E, kuris pabrėžė e, funkcinio oro erdvės blokų e, būtinybę, kad jie turi būti įdėkti jau gruodžio ketvirtą dieną. Spalio mėnesį vyks Kipre aviacijos aukšto lygio susitikimas, kuriame bus apibendrinama iki to laiko padaryta pažanga. Ir aš tikiuosi to susitikimo metu bus rasti būdai išspręsti tas problemas ir pavyks pažengti kaip galima toliau dėgiant funkcinio oro erdvės blokų sistemą. Mes padėsime Europos komisijai, kiek galėsime, paremsime juos e, į, įdėgiant funkcinius oro erdvės blokus. Girdėjau. E, e kad teks daryti spaudimą įgyvendinant E, funkcinius oro erdvės blokus ir žinoma pirmininkaujanti e, valstybė e, negali per daug spausti. Aš suprantu, kad tai yra Europos komisijos prerogatyva, tačiau esame pasirengę su ją bendradarbiauti kadangi norime e, užtikrinti, kad iki šių metų gruodžio ketvirtos dienos e, funkciniai oro erdvės blokai jau būtų įgyvendinti. Yra dar kitas labai svarbus klausimas. Šiuo klausimu išgirdau nemažai jūsų pasisakymų. Tai kelių saugumas. Aš visiškai sutinku su, visais, su visomis jūsų pastabomis. E, saugumas keliuose turėtų būti padidintas Ir todėl mes organizuojame e, saugumo keliuose e, dieną ir pritraukiame jaunus žmonės, e, kadangi suteiksime galimybę jauniems žmonėms pasisakyti ir taip pat suteiksime galimybę valdžios institucijoms išsakyti savo poziciją, ką jie galvoja apie e, priemonės padėsiančias padidinti saugumą keliuose. Ir kaip mes kartu galėtume formuoti saugumo keliuose politiką. Būtent pritraukdami jaunimą mes norime spręsti šias problemas ir aš visų visiškai įsitikinęs, kad spręsdami saugumo keliuose problemas turėtume sutelkti pagrindinį dėmesį jaunus žmonės, netgi norėčiau pasakyti vaikus, pradėti bandyti šviesti juos nuo mažens, aiškinti jiems nuo e, darželinio amžiaus ir nuo pradinės mokyklos. Žinoma, neturėtume pamiršti ir infrastruktūros e, apie integruotų e, transporto valdymų sistemų svarbą. Tačiau E, saugumo keliuose samoningumą turėtume dėkti nuolat. Nuo kovo e, taryboje yra suformuluotas bendras požiūris į metodologiją susijusią su transeuropiniais transporto tinklais ir taip pat į Connecting Europe priemonę. Mes esame pasirengę bendradarbiauti su jumis, e, kad sukurtume e, transeuropinius e, tinklus laikotarpį nuo 2014 iki 2020 metų, kurie padėtų sujungti pagrindinius e, e, Europos e, taškus, transporto mazgus. Ir ypatingai turėtume atkreipti dėmesį į transporto rušis, E, mažiau teršiančias aplinką. Europos e, valstybės turėtų užtikrinti tikros sanglaudos sąlygas, tarpusavio supratimo sąlygas e, tarp Europos piliečių, nes Europa sudaro žmonės. Ir aš manau, kad transeuropiniai transporto tiklai tikrai tik gali pasitarnauti šiam tikslui. Ko mums reikia, kuriant transporto energetikos ir komunikacinių tinklų infrastruktūrą? Visiškai neatsitiktinai mes suprantome transporto svarbę Europoje, todėl e, vad, jie ir pavadinti Europos ekonomikos e, stuburų. Na, o dabar dėl tachografų. Yra numatytas e, laiko terminas, taip pat e, jūs nubalsavote dėl pakeitimų. Taryboje e, bus tęsiamos diskusijos. Ir mums teks palaukti ekonominio pagristumo studijos rezultatų, į kuriuos mes turėsime atsižvelgti. Ir aš manau visiškai suprantama, kodėl mes taip darome. Taip pat e, palauksime. Taigi palauksime šios studijos rezultatų ir aptarsime e, juos taryboje. E, esame pasirengę palaikyti su jumis glaudų ryšį ir e, išnagrinėti jums labiausiai rūpimus e, klausimus. Jūrininkų darbo sąlygos. Ir jūrininkų darbo konvencija. E, mes e, norėtume iki rugsėjo mėnesio suformuluoti bendrą poziciją, kuri padėtų kitai pirmininkausiančiai valstybei e, užbaigti šio klausimo sprendimą ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad saugios darbo sąlygos, žmogiškos, padorios darbo sąlygos yra e, e, labai svarbu ir turime suteikti jūrininkams galimybę pranešti apie netitikimus. Ir e, tokiu būdu padėsime sukurti naujas, geras darbo vietas jūrų sektoriuje kurios padės išsaugoti profesinį orumą. Ir mes tikrai dirbsime e, ryštingai, siekdami užtikrinti tinkamas darbo sąlygas, kad palengvintume e, sunkes jūrininkų darbo sąlygas ir sumažintume nedarbo e, problemas. to be within the limits. Έχετε θέσει μια Tikiuosi, man dar užteks laiko viskam pabaigti. Taip, sako pirmininkas, jūs turite keturias minutės. Kai kas iš jūsų minėjo vieną labai svarbų mums kaip e, jūriniai valstybei prioritetą - integruota jūrinė politika. Mes manome, kad integruota jūrinė politika ir jos įgyvendinimas taps tokia varomąją jėgą, kuri leis vystyti visas politiką susijusią su jūra. Ar tai būtų jūro trans, jūrų transportas, ar tai būtų energetika, ar turizmas, ar akvakultūra, ar atsinaujinantys energijos šaltiniai, ar kitos kažkokios tai gausios ES politikos. Limasolėje 8 spalio padarysime deklaraciją, padarysime pareiškimą tikimės, kad jis ES valstybėms pasitarnaus sektoriaus vystimui. Dėl to ir kalbame apie mėlynąją, mėlyną įvystymą, nes mėlynas mėlynas spalva siejasi su jūra. Aišku, reikia visada atsižvelgti į aplinkos saugą, į tai, kad e, e, būtų užtikrintas augimas bei infrastruktūros, kurios ES leistų įveikti krizę ir sukurti naujų darbo vietų. Nereikėtų pamiršti, kad labai didelė ES gyventojų dalis gyvena pakrantėse ir manau, kad e, tai leis padaryti didelę pažangą mūsų politikoje bei sukurti sąlygas ES jūros politikos reaktyvavimui bei valstybėms narėms pačioms prisidėti prie tos politikos vystimo. O tada galėsime kurti programas, kaip e, geriau panaudoti jūras ir vandenynus. Ponas Kumutsakos kėlė klausimą labai svarbu mums klausimą. Mes kaip Kipro Respubliką kaip valstybę laikome, kad šis klausimas iš tiesų labai svarbus. Juo labiau, kad patiriame e, piratavimo pasiekmes. Kaip žinote, labai neseniai Kipras priėmė teisės aktą skirtą su piratavimu. Kovai su piratavimu. vakarinėje Indijos vandenino dalyje ir prie Somalio krantų konkrečiai. Šio teisės akto tikslas yra apsaugoti priekybiniuose laivuose dirbančius jūrininkus, laivų savininkų turtą ir žinoma krovinį. Pirmasis mūsų Šio teisės akto tikslas yra saugoti žmogaus gyvybę, saugoti jūrininkus. Laivų savininkams ar e, laivams, kurio, kurie plaukia su Kipro vėliava, siūlome ginkluotą palydą Mes taip pat numatėme teisės jūrininkams, kai jų laivai plauks per pavojingas zonas iš laivų išlipti. Taip pat numatėme tam tikras sąlygas reikalingas būtinai ginčiai ir nuostatas, pagal kurias įmonės turėtų būti labai griežtai kontroliuojamos, būtent tos įmonės, kurios yra skirtos saugumui užtikrinti. Mes iš tiesų e, telkėme didžiulės pajėgas kovai su šia rykštė, su šia nelaime, nes prarandamos ir žmonių gyvybės, ir kroviniai, ir laivai Čia turiu galvoje ne tik tais e, pavojų, kad pavojus kyla Kipro laivams, bet ir visiems kitiems laivams, kurie plaukia per tą regioną. Tartautinės jų, tartautinė jūros, jūrų organizacija, Europos Sąjunga, bei mes pirmininkaudami E, stengiamės visomis išgalėmis prisidėti prie šio klausimo sprendimo. Kipras, kadangi yra jūros valstybė, yra ypatingai suinteresuota šio klausimo, šios problemos sprendimu. Pabaigai, pirmininkė. Taigi pabaigai Norėčiau padėkoti prieš Kiprą pirmininkavusiai Danijai. Norėčiau padėkoti Danijai už atliktą darbą, už mums perduotus teisės aktų paketus. Ir taip pat ačiū Jums už pakvietimą, kad pakvietėte mane ir suteikėte galimybę išdėstyti darbo programą bei Kipro pirmininkavimo per šį pastarąjį pusmetį prioritetus. Dėkuoju. Pone pareikas einantis tarybos pirmininkė, dėkuoju už jūsų pasisakymus, ačiū už detalius atsakymus į parlamento narių klausimus ir tikimės susitikti su jumis ir vėliau pirmininkaujant Kiprui, kaip e, vyko susitikimai su prieš tai pirmininkavus valstybių Airijos, Danijos atstovais. Komiteto narių vardu dėkoju Jums už mums paskirtą Jūsų laiką ir tikimės sėkmingai bendradarbiauti su Jumis, kad galėtume sulaukti sėkmės pirmininkaujant Kiprui transporto sektoriuje. Dėkoju. but it's an overlap. Okay, Gisine, if you can be quick. Na, prašom, gerbiama kolegė, sugrįžti į savo darbo vietą. Okay, Jazin. Priority. Prašom, Jason. 13 metų biudžeto gairės. Prašom, gerbiamą kolegę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ne pirmą kartą kalbame apie biudžetą. Visiems žinoma, kad valstybės narės nori sustiprinti kiekvieną savo biudžetą, kitaip tariant, siekia sutaupyti. Tuo pat metu mes turime savo prioritetus transporto sektoriuje ir nenorėtume, kad lėšų mums mažėtų. Tai štai toks svarbiausiasis ir pagrindinis paradoksas. Taryba ir jos darbo grupės rinksis Liepos 11 dieną. Ir paskui biudžeto siūlymai turės būti tvirtinami korepere, o paskui jau taryba 26 Liepos turėtų pateikti mums šių dėrybų rezultatą. Tai yra formali procedūra. Na, paprastai niekas nesikeičia iki to biudžeto pakeitimo. Kągi taryba siūlo, ogi mažinti lėšas, kaip paprastai, nieko naujo. Taryba nori, kad būtų išraidaujama kuo mažiau, tačiau yra tokių dalykų, dėl kurių teks pakovoti. Čia turiu sąrašą, kurį perdavė šešėliniai pranešėjai kur siūlomas lėšų mažinimas. Dėl dviejų dalykų yra rastas sutarimas. Pavyzdžiui, finansinė parama bendro intereso projektams, europinių tinklų srityje siūloma mažinti administracinės iš, išlaidas. 700 tūkstančių eurų siūlomas mažinimas. Na, dėl to dar galima dėrėtis minus 200 tūkstančių mokslo turimams. Ta, apie tai irgi dar galima diskutuoti. Dėl kitų siūlomų dalykų pateiktų lėšų mažinimo sąraše turėtume teikti pakeitimus, kad, tie, kad tos lėšos nebūtų sumažintos. Mes sakėme, kad nenorime, kad būtų mažinamas finansavimas transopiniams transporto tinklams Cezar, transporto saugumui, mokslo tyrimams ir keleivių teisų įgyvendinimui. Tai yra mūsų prioritetai. Visada tai buvo. Ir norime, kad tos biudžeto eilutės, kurios buvo numatytos ir kur siūloma reikšmingai mažinti lėšas, mes turime dėl to eilučių dar pakovoti, turime teikti pakeitimus, kad būtų atkurti tie skaičiai, kuriuos buvo pasiūlysi Europos komisija. Taip buvo pastaruosius ketverius metus. Tai teko ginti agentūroms skirtas, skirtas lėšas. Na, už šį kartą taryba siūlo mažinti lėšas, mes siūlėme palikti galioti numatytus skaičius. EMSA yra numatytos, jūrų saugos agentūrų numatytos naujos funkcijos ir komisijos apskaičiavimai yra teisingi, kai dėl keliaivių teisių. Vėlgi, komisija yra pateikus savo skaičiavimus ir prašo mūsų paramos kai bus balsuojama dėl ad hoc eilučių. Visą tai reiškia, kad turėsime pateikti pakeitimus savo komiteto vardu ir apginti tas pozicijas, kurias ketina skaudžiai kirpti taryba. Kai dėl bandomųjų projektų. Čia vėlgi gavome e, gana neraminančių žinių. Pirmasis vertinimas tų siūlomų projektų, kurios pasiūlė įvairūs specializuoti komitetai, koordinuojantis su kitais, e, patyrė štai kokį likimą. Turėtų būti pratestas finansavimas trims projektams. Du e, projektai susijęs su turizmu, kurių vienas kultūrinis ir pramoninis turizmas ir antras visiems pasiekiamas turizmas. Ir trečias projektas e, - integruota bilietų pardavimo sistema. Kai pažvelgėtų panomųjų projektų vertinimus, matome, kad komisija juos įvertinus yra puikiai. Pavyzdžiui, A įvertinimas, e, o elektroninių bilietų pardavimas laukia tik C įvertinimu. O mums tai yra svarbus dalykas mes turizmo, pavyzdžiui, klausimą vertiname žymiai svarbiau ir mes norėtume, kad tas projektas tęstusi. Mes e, šiaip paprastai renkamės toliau tęsti tik tuos projektus, kurie sulaukia vertinimo A. Na, dangus neapsiniaukia, regėsi integruotai bilietų pardavimo sistemai. Tačiau mes manome, kad šis e, klausimas yra svarbus ir kad tą jo svarbą šiek tiek sumenkino komisijos pateiktas reitingas norėčiau pasiūlyti kitą parengiamą įveiksmą, o būtent LNG įdėgymą. Tai būtų projektas dar svarbesnis negu elektroninių bilietų pardavimo sistema, nes šis projektas sulaukė reitingo B. Aš savo vardu pateikiau siūlymus šiuo klausimu. Tai yra e, projektas susijęs su susigysintomis gamtinėmis dujomis ir jų naudojimų transporto srityje. Man atrodo, į tekstą yra įsivėlusi klaida ir prašyčiau tą klaidą ištaisyti. Aš kalbėjau taip pat apie visai lė kitų siūlymų, pateikdama pakeitimus, kadangi būtų liūdna šiaip, kad elektroninė integruota bilietų pardavimo sistema e, būtų užmiršta. Tai štai, o dabar kolegos laukiu jūsų reakcijos, pasakykit, ką apie tai manote. Laukiame komentarų, pastabų. E, pranešėja įdėmė jūsų klausosi. Merci, monsieur le président, de vous remercier, euh, Gais. Ačiū pirmininkė, labai ačiū ponė Meisner už bendradarbiavimą ir už tai, kad išklausė šešėlinius pranešėjus. Jos pranešimas paliečia visus pagrindinius aspektus, pabrėžia, kad mes turime ties kai kuriomis temomis susiderti labiau, e, ypatingai dėl to, kad kyla biudžete sunkumų bei siautėja krizė. E, tarybos pasiūlymas buvo atitinkamas pateiktas, jį tą paminėjo. E, mes galime nuogastauti dėl to, kad kaip, kaip, ir, kaip ir sako ji. Sunku bus e, siekti ekonomikos saugimo, jeigu nepritarsime kuriamiems įstatymas. Kol nekalbame apie pinigus, tai yra toks e, įspūdis, susidaro toks įspūdis, kad galima bendrauti ir kalbėti, kulti, kontaktų, kulti projektus su taryba. Su saug, apie augimą, apie konkurencingumą, o kai tik tais pradedame kalbėti apie pinigus, apie pateikiame biudžetinius pasiūlymus, tai niekas nebetinka ir nieka, ką be pasiūlytume. E, šiandieną neturėtumėm peržiūrėti gairių, e, bet yra labai daug nepriimtinų dalykų, sakykime, 23 milijonais E, kreditų, mokėjimo kreditų sumažinimas. Čia yra tiesiog pasityčiojimas iš mūsų. E, labai daug e, aspektų paminime kalbėdami apie augimą, bet dabar, kai kalbame apie 2013 metų biudžetą, tarsi viskas nukerpama. Tai aš manau, kad komisijos pasiūlymai buvo visai protingi ir, kaip pasakė kolegė, galėsime turbūt sugrįžti prie to komisijos pasiūlymo, nes jisai buvo realistiškas, e, gana maksimalistiškas. Iš pradžių buvo protingas komisijos pasiūlymas, o dabar tiesiog plytos ant plytos iš jo nebelikia, akmens ant akmens. E, vis, visos e, lėšos agentūrų su, sumažintos, jūrų agentūrai taip pat numatoma įvairių prievalių, bet biudžetas sumažinamas 450 milijonų eurų, net nežinau, kaip galima teikti kažkokias tai paslaugas, kažko tai siekti ir mažinti lėšas dėl e, parengiamųjų projektų. E, tie dalykai jau buvo pasiūlyti e, pagal A. Tiems projektams buvo pasiūlytas A reitingas. Aš manau suprantu, kodėl nebuvo priimta pasiūlymo dėl bilietų. Ogi dėl to, kad e, kituose projektuose komisija remia kitą projektą susijusi su e, bilietais, kuris kainuoja 9 milijonus. E, jis žymiai brangesnis negu už tą, kuris buvo pasiūlytas. Man atrodo, kad e, dabar yra kalbama apie du projektus vienu metu, o mūsų e, pasiūlymas pamirštamas. Taigi bus kaip ir kiekvienais metais tarybos pasiūlymams labai daug E, pakeitimo pasiūlymo, tačiau pats, pats pasiūlymas yra daug bjauresnis, daug baisesnis negu ankstesniais metais. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que ya queda un poco por añadir. Pone Gardijas Bau. Pone Rubiau. Ačiū. Jau apie daug ką šnekėjome praeitįje, kalbėjome su ponė Meisner, svarstėme E, svarstėme ir nusprendėme, kad bendrai paėmus pasiūlymui pritarėme. Pirmajame svarstėme komisijoje aptarėme pasiūlymą, e, komitete tiksliau, iš tiesų e, pasiūlymas nuvilia. Praeitą savaitę, pavyzdžiui, šnekėjome apie tai, kad e, augimui skiriama dešimtis tūkstančių eurų turi būti milijonų eurų. E, kalbėjome apie A reitingo suteikimą, apie regioninę politiką. Net nežinau, ką galima be padaryti. Reikėtų šnekėti su tarybos atsakingais asmenimis išsiaiškinant, ką tiksliai norime padaryti, ar norime gauti e, papildomą finansavimą, ar norime tą biudžetą apkarpyti. Taigi turime pateikti pakeitimus, kad bent jau sugrįžtumėm prie pradinio komisijos pasiūlymo, kuris atrodo buvo visai protingas ir kuriame atspindėti mūsų komiteto prioritetai. Manau, kad į tą mūsų pateiktą nuomonę galima pridėti vieną E, pastraipą susijusią su mokėjimais. Tai yra labai svarbus aspektas, nes e, Marko Polo turėtų 25 milijonais būti sumažintas, mokė, sumažinti mokėjimai ir tai yra tikrai nepriimtina. Kalbėdami apie biudžetą, apie tai jau kalbėjome. Didžiosios diskusijos susijusios su bičiu, biudžetu bus e, lies, palies uh, E, mokėjimo kreditus, o ne įsipareigojimų kreditus, kaip ir anksčiau. E, mūsų mintis anksčiau buvo e, jau išdėstytos. E, E, taryba dabar turėtų viską atsižvelgti, bet aišku, kad bus su mokėjimų kreditais problemų. Komisaras Lewandowski pasakė, kad 2012 metams bus biudžeto pataisimas rugsėjo mėnesį, e, tai kainuos milijonus eurų, tikrai nėra smulkmena. Ir kalbant apie tuos milijonus eurų, jeigu dar labiau sumažėsime mokėjimų kreditus 2013 metams, tai nebegalėsime finansuoti visų politikų. Jeigu norime komiteto pritarimą gauti, biudžeto komiteto komis, pritarimą gauti, tai reikėtų kaip galima labiau priartėti prie pradinio komisijos pasiūlymo. Pone Senalova. Aš norėčiau vieną dalyką pridurti. Dėkuoju už pranešimą. Aš pritariu viskam, e, ką išgirdau. Tačiau norėčiau paminėti biudžeto mažinimą e, kelių saugumo srityje. Neseniai kalbėjome ir išgirdome iš Kipro atstovo, e, kad tai yra didžiulis prioritetas, e, tačiau šiuo atžvilgiu biudžetas yra mažinamas. Norėčiau, kad biudžetas išliktų toks pat. pone Tosman, yra didžiulis skirtumas tarp to, nor, ko norime mes ir to, ką siūlo taryba. E, dėkoju, pirmininkė. E, Labą dieną visiems. Dėkoju, ponė Masner, už e, pranešimą. Komisija dėkoja Jums už pateiktą poziciją. Ir kaip jūs visiškai teisingai pastebėjo, diskusijos buvo ilgos, ypatingai komisijoje susi, kas liečia agentūras. E, ir e, žvelgiant iš transporto politikos, jūro agentūros e, ir aviacijos transporto požiūrių, tai čia pasiekti, pasiekta ekonomija ir mes negalime visiškai atstatyti biudžeto į buvusį lygį. Ir dėkoju, kad jūs tai supra, už tai, kad jūs tai suprantate. Ir taip pat norėčiau paminėti, e, kad e, trumpame pagrindime kalbame apie projektą kuris buvo pradėtas 12 metais, tai jam 13 metais e, nereikia skirti lėšų ir tai nėra e, blogas ženklas iš komisijos. Tiesiog projektas tęsiasi, jis yra didelis ir 2012-2013 metams e, finansavimas yra, yra užtikrintas. E, kelių saugumas. Taip, tai yra prioritetinė sritis. E, jūs žinote, kad nėra atskiros eilutės e, biudžete kelių saugumui užtikrinti ir tai yra finansuoma iš bendra, bendro transporto biudžeto. O 2013 metais bendro Europos dangaus e, projektui reikės mažiau lėšų nei buvo numatyta. Todėl e, galima tas e, laisvas lėšas panaudoti saugumui keliuose užtikrinti. Dėkoju. Jazin, gal jūs norėtumėt kažką pridurti? Ne, manau, manau, kad pasakyta. ir taip viskas jau yra pasakyti. Aš manau, kad visi sutarėme su tuo, kad komisijos pasiūlymas buvo puikus, o kas vyksta čia, tai tikra katastrofa. Reikia e, suvokti, kad valstybės narės nori, nori konsoliduoti savo biudžetus, tačiau to e, tam pritarti negalima. Ir taip pat norėčiau padėkoti e, pranešėjams, šešėliams pranešėjams, pirmininkams. Dėl visko, dėl visko turėsime problemų su taryba. Kaip sakoma, jie nori gauti viską vienu metu. Ir e, sviestą, ir e, pienininkę šypseną, ir dar pinigų už tai nesumokėti. E, Balsuosime 8 e, rugsėjo, e, o 26 Liepos į plenarnį keliaus šis pasiūlymas. Šio ryto posėdis baigtas, tikiuosi su jumis visai susitikti 15 valandą.